Uh, so, ladies and gentlemen, uh, ladies and gentlemen, I wonder if I can invite you to. Ponios ir ponai, prašau susėsti į vietas. Truputį davėme jums laiko, kad visi susirinktumėte, vis dėlto norime išklausyti kalbėtojų, norime maksimaliai išnaudoti turimą laiką, todėl prašau visų susėsti ir pradėsime darbą. Well, good afternoon, everybody. Uh, my name is... Labadiena visiems, aš esu Malcolm Harbour. Man teko didelė garbė būti išrinktam Europos parlamento vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pirmininku. Esu Junktinės karalystės delegacijos narys iš konservatorių partijos. Su vidaus rinkos klausimais dirbu jau dešimt metų, taigi man didelė garbė vadovauti šiam komitetui. Taip pat man teko didelė garbė pasveikinti čia kolegas iš įvairių ES šalių parlamentų. Su jais diskutuosime apie labai svarbų pasiūlymą dėl vėluojančių atsiskaitimų ir naujos šio pasiūlymo redakcijos. Jau esame gavę nemažai jūsų pasisakymų, pasiūlymų. E, tai mums yra proga dabar susitikti akis į akį ir visą tai aptarti. Pagal naujos Lisabonos sutarties nuostatas reikia stiprinti bendradarbiavimą su nacionaliniais parlamentais. Šis komitetas tai jau daro. Mes jau esame surengę labai sėkmingą e, posėdį apie vartotojų teisų direktyvą. Tai buvo padaryta per praėjusią kadenciją. Ir dabar po rinkimų turime dar vieną galimybę renkti tokį susitikimą. Kolegoms iš nacionalinių parlamentų noriu pasakyti, kad 17.30 pasibaigus šiam posėdžiui pirmą kartą vyks mm, transliuojamas, internetu transliuojamas e, vaizdo posėdis, videokonferencija su kolegomis iš Prancūzijos nacionalinės asamblėjos, asamblėjai nacional. Tai yra dar vienas mūsų mėginimas stiprinti ryšių su nacionaliniais parlamentais. Dar keletas įžanginių žodžių. Man labai malonu šioje tribūnoje pasveikinti ponę Barbarą Vailer. Ji yra komiteto pranešėja. Vėluojančio atsiskaitimų direktyvos peržiūros klausimų. Ji labai aktyviai dirba mūsų komitete. Barbara Vailer yra atsakinga už šio dosiją nagrinėjimą e, komitete. Ji jau daug ką nuveikė, dalyvavo labai aktyviame sustikime su suinteresuotaisiais asmenimis ir jai yra patikėta užduotis komitetui siūlyti pakeitimus, taip pat komitetui pristatyti ir kitų frakcijų, įvairių frakcijų mm, teikiamus pakeitimus ir dėl jų tartis. Ši užduotis labai svarbi paskyrus pranešėją visada yra paskiriamas ir šešėlinis pranešėjas. Taigi girdėsite ir kitų frakcijų atstovus, kurie bus šešėliniai pranešėjai. Taip pat norėčiau pasveikinti ir ponę Silianą Brickman. Ji yra e, įmonių ir pramonės generalinio direktorato atstovė, Europos komisijos atstovė. Ir e, žinote, kad komisija mums, naudodamasi savo iniciatyvos teisę, pateikė šį pasiūlymą. Dabar mes turime tą pasiūlymą tikrinti. Suteiksiu vėliau žodį poniai Brikman, kad ji pakomentuotų tai, ką sakysite jūs. Be to, turiu pasakyti, kad mums kad tik pradėję nagrinėti šį pasiūlymą mes e, buvome pakvietę ponę Brikman pristatyti komisijos atliktą poveikio vertinimą susijusius šio pasiūlymu. E, buvo aiškinama, kokiose srityse numatytos nuostatos, ką ketinama tobulinti. Ir jūsų dokumentų rinkiniuose yra tas poveikio vertinimas. Jeigu su juo dar nesusipažinote, labai paraginčiau jūs tai padaryti. Noriu paraginti ir nacionalinius suinteresuotus asmenys susipažinti su poveikiu, šio pasiūlymo poveikio vertinimu. Ir man taip pat labai didelė garbė pasveikinti ir nominuotąjį komisijos narį Mišelį Barnie. Jis taip pat yra ir šio parlamento narys, parla, šio komiteto narys, bet e, jis e, komitete, komiteto posėdėje dalyvavo paskutinį kartą. Turime ir valstybių narių atstovų, žinoma, atstovaujama pirmininkaujanti Ispanija, nes taryba tuo pačiu metu gilinasi į šį pasiūlymą. Taip pat norėčiau pasveikinti ir kitų uh, E, šalių vyriausybių atstovus, kurie prisistatė mano kolegoms. Dar porą pastabų. Jūs visi galite klausytis vertimo, verčiama į 23 kalbas. Tikiuosi, kad vertimą girdite. Jeigu kilo sunkumų, Mm, mūsų komanda padės jums išspręsti problemas. Taip pat sveikinu ir gausiai susirinkusius mūsų posėdžio stebėtojus. Ypač norėčiau pasveikinti moksleivių grupę iš vienos mokyklos, kuri yra ponios Vailer rinkiminėje apygardoje. Pone Vailer pasikvietė šią grupę. Tai atsiprašau, kad įžanga buvo gana ilga, tiesiog norėjau viską paaiškinti. Dabar darbo tvarka. Jums yra išdalinta posėdžio darbo tvarkė. Siūlome diskusijas padalinti į dvi dalis. Yra vienas ypatingai jautrus, delikatus klausimas dėl valstybės institucijų pavėluotų mokėjimų. Taigi, siūlau diskutuoti dalimis ir pastabas teikti atskirai. Mes kalbėsime apie tam tikras sutarčių nuostatas, tai jums gerai žinoma, mano kolegė Benedet Vengio iš Prancūzijos pirmininkaus tai posėdžio daliai, o aš pirmininkausiu antrai posėdžio daliai. Laiko turime nedaug, norime kaip galima labiau įsiklausyti į jūsų nuomonę. Todėl prašysiu jūsų visų kalbėti ne ilgiau kaip po dvi minutės ir tikrai seksime laiką. Jeigu pasisakymų bus nedaug ir liks daugiau laiko, visada galėsite dar paprašyti žodžio. Mes, um, jeigu norite pasisakyti, prašome atsiųsti mums uh, užpildytą lapą ir Taip pat esame sudarę ir IMKO komiteto kalbėtojų sąrašą. Taigi tiek norėjau pasakyti dabar. Dabar norėčiau paprašyti ponios Barbaros Vailer pristatyti klausimą, po to pakviesiu Teisės reikalų komiteto atstovą poną Rafael Baldesarę pakalbėti apie savo darbą ir taip pat pakviesiu ir poną Angelės iš Mokslinių tyrimų komiteto. Jiems suteiksiu po dvi minutės, kad jie pristatytų savo komitetų darbą. Pone Valer kalbės keturias minutės ir tada perėsime prie diskusijų. Tikiuosi visiems viskas aišku. Dabar suteiksiu žodį poniai Valer. Ja. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Erlauben Sie mir, Ačiū pirmininkė. Visų pirma, leiskite man pasveikinti kolegas ir kolegės iš nacionalinių parlamentų. Aš kažkada pati anksčiau esu dirbusi nacionalinėme parlamente ir prisimenu, kaip prieš daugelį metų uh, Mes e, tikrai labai norėjome atvykti į Briuselį, Europos parlamentą. Aname tai buvo neįmanoma, dabar Lisabono sutarties dėka tai tapo įmanoma. Taigi aš jūs ko puikiausiai suprantu, jūs pasinaudojate jums teikta galimybė. Taip pat tikiu, kad pasinaudosite ir kitomis galimybėmis, kurias suteikia jums Lisabono sutartis. Tikiuosi, kad suteiksite mums naujų idėjų tam, kad galėtumėm parengti gerą teisės aktą. Komisija pateikė pasiūlymą dėl pavėluotų mokėjimų. Pagrindinis komisijos tikslas yra, kovo, yra pagerinti mokesnę situaciją visose ES valstybėse narėse. Mes atsižvelgėme į dabartinę ekonominę situaciją. Taip pat mes norėjome, kad smulkus ir vidutinis verslas pagal Small Business Act uh, galėtų gauti geresnės mokėjimų sąlygas. Na ir dar vienas trečias aspektas, kurio vadovavosi komisija, kam pritarė ir Europos parlamentas, tai yra biurokratinės naštos mažinimas. Pavėluoti mokėjimai nėra toks jau smulkus nusižengimas. Mes turėtumėm kovoti su pavėluotais mokėjimais visur, tiek pri privačiame, tiek ir viešajame sektorėje. Uh, Komisija ėmėsi iniciatyvos padėti smulkioms bei vidutinėms įmonėms, taip pat stambioms įmonėms. Ir apskritai mes norėtumėm suteikti geresnės sąlygas verslui ES. Taigi, dėl to aš iš esmės sveikinu komisijos idėją ankstesnį 2000 metų teisės aktą pakoreguoti. Mes jau anksčiau turėjome išreikšti kritiką dėl šio teisės akto, bet panašu, kad dabar atėjo pats laikas. Norėčiau Jūs informuoti, apie kokius esminius klausimus mes diskutuojame Europos parlamente. Iš karto prisipažinsiu, kad kol kas savo pranešimą dar nesu pabaigusi. Norėčiau sulaukti daugiau e, kritikos. Na ir penktadienį arba pirmadienį parengsiu pasiūlymą. Man atrodo, kad dabar pats laikas pabandyti padaryti įtaką komisijai, būtent dėl to mes šiandien čia ir susirinkome. Mes, Europos parlamentarai, norėtumėm su jumis pasitarti dėl direktyvos taikymos ryties. Be abejo, direktyva turėtų būti taikoma tiek viešajam sektoriui, tiek pramoniai, tiek ir verslui. Vis dėlto, kalbant apie viešai sektorių, čia mes numatome griežtesnės sankcijas, nes manome, kad viešasis sektorius turėtų būti tam tikras pavyzdys Ir taip pat manau, kad viešasis sektorius turi geresnės sąlygas gauti vairius kreditus ir geriau planuoti savo biudžetą. Vis dėlto kol kas dar nenusprendėme dėl mūsų veiksmų apimties, bet kokiu atveju mes nenorėtumėm, kad vyktų konkurencija tarp viešojo sektoriaus ir privataus sektoriaus. Uh, socialinio aprūpinimo srityje. Tikrai nenorėtumėm, kad vyktų konkurencija dėl mokėjimo. Mes manome, kad 5 procentų sankcija yra pernelyg didelė, tam pritarė tiek dešinieji, tiek ir kairieji. Taip pat, bendradarbiaudami su Teisės reikalų komitetu, mes siekiame užkamšyti tam tikras teisės aktos spragas. Nenorėtumėm tokio teisės akto, kur būtų labai daug išimčių. Na ir galiausiai keletas žodžių apie dar keletą svarbių aspektų. Komisija taip pat turėtų būti įtraukta Mes norėtumėm, kad valstybės narės galėtų taikyti savo sistemas ir taip pat mes norėtumėm, kad valstybės narės vadovautųsi Junktinės karalystės e, taikomų, taikomų modelių kaip pavyzdžių. Taigi tiek būtų. Ačiū. Barbara, think, uh, Dėkuoju Barbarai, manau, kad pabaigoje turėsite galimybę apibendrinti tai, ką išgirsite. Dabar ponas Baldesari, dvi minutės. Pirmininkė pranešėja, pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už tai, kad surengėte šiuos klausimus. Jie vyksta po anksčiau vykusių klausimų, kurie buvo surengti lapkričio ketvirtą dieną. Įgyvendiname teisėkuros procesą, nagrinėjame direktyvą, kuri turėtų duoti naudos vidaus rinkai. Vis dėlto, nagrinėjant šią direktyvą turi vykti tinkamos e, konsultacijos, įskaitant ir konsultacijos su nacionaliniu parlamentu nariais. Mūsų tikslas yra pagerinti, sustiprinti direktyvos įgyvendinimą. Ir reikėtų daryti esminį skirtumą įsiskolinusios įmonės kuriams taikomos tam tikros priemonės ir valstybės institucijos. Atsižvelgiant į tai, į tą skirtumą, pasiūlyme yra numatytos griežtesnės nuostatos valstybės institucijoms, nes būtent valstybės institucijos labai prastai užtikrina atsiskaitimus. Yra organizuojami viešieji pirkimai, kurių sumos yra milžiniškos, tai turi įtakos vidaus rinkai ir mažų ir vidutinių įmonių augimui. Norėčiau dabar pakalbėti apie šių klausimų tikslą. Nekalbėsiu apie pasiūlymo esmę, kadangi į detalės galėsime gilintis vėliau. Šiandien po pietų norėtume aptarti vieną esminį klausimą ir jo nereikėtų užmiršti visų diskusijų metu. Reikia parengti subalansuotą tekstą, kuris būtų paskata, o ne pasmerkimas toms valstybėms narėms, kur labiausiai vėluoja mokėjimai. Taigi turime patvirtinti realius teisės aktus, kurie sudarytų sąlygas harmoningam vidaus rinkos vystimuisi, atsižvelgiant į Maastrichto reikalavimus ir atsižvelgiant į atskirų valstybių narių biudžeto galimybės. Ačiū, ačiū, kad sutelkėte. Atkreipėte mūsų dėmesį į tuos klausimus, kurie labiausiai rūpi jūsų komitetui. Dabar ponas Dendželės. Questa iniziativa davvero molto. Labai ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ir pranešėjai Vailer už šią iniciatyvą. Ji tikrai labai svarbi. Man atrodo, kad dabar prasidėjo pati svarbiausia mūsų darbų fazė, nes reikia spręsti šią visą Europai aktualią problemą. Norėčiau pasisveikinti ir su nacionaliniu parlamento atstovais, kurie šiandien yra tarp mūsų. Dabar, kuomet mus yra ištikusi ekonominė krize, turėtumėm uh, suprasti, kad dėl tos krizės kenčia ir smulkus bei vidutinis verslas, taip pat ir darbuotojai. Pranešėja yra visiškai teisi, iš tikrųjų reikėtų atkreipti dėmesį direktyvos taikymas rytį. Direktyvos taikymas rytis turėtų būti ribota. Ši direktyva turėtų padėti smulkiam bei vidutiniam verslui. Man kyla kai kurie klausimai susijęs su šia direktyva. Visų pirma, direktyvos taikymo apreptis. Kokia ji turėtų būti? Per kiek laiko ši direktyva turėtų įsigalioti? Kokios išimtis turėtų būti direktyvoje numatytos? Taip pat reikėtų pagalvoti ir apie įmonių teisę gauti informaciją. Galbūt reikėtų organizuoti kažkokią švietimo kampaniją įmonėms. Man atrodo, šio aspekto taip pat reikėtų nepamiršti mūsų diskusijų metu. Be abejo, reikės aptarti e, direktyvos turinį, tai galėsime padaryti įtrą komitete, tada galėsime viską nagrinėti iš esmės. Turėtumėm iš esmės diskutuoti apie šią direktyvą, nes ji bus labai plačiai taikoma. Right. Uh, well, thank you very much indeed. Ačiū, dėkoju kolegoms už labai aiškius įžanginius žodžius. Dabar perduosiu pirmininkavimą mūsų vicepirmininkai, poniai Vanjo, ji mm, pradės pirmą diskusijų dalį. Žodis Bernadetai. Ačiū, pirmininkė. Labadiena visiems. Sveikinu nacionalinių parlamento atstovus. Mes siekiame, kad Lisabono sutartis įsigaliotų, ji dabar jau įsigaliojo ir dabar mes galime bendratarbiauti su 27 valstybėmis narėmis, siekdami mažesnio vidaus rinkos susiskaidimo, o tai turėtų duoti naudos piliečiams ir įmonėms. Kalbėsiu trumpai. Jau buvo pasakyta, kad naujoje direktyvos redakcijoje yra daromas skirtumas tarp privačių įmonių ir valstybės institucijų. Iš pradžių kalbėsime apie privačias įmonės. Kiekvienam iš kalbėtojų bus suteiktas dvi minutės. Pradėsiu nuo Portugalijos. Ponės žo... Suteiksiu žodį ponui Žozė Ribeiro. Like second... Pirmininkė, aš norėčiau pasakyti antroje diskusijų dalyje. Bon, alors les, les notes étaient fausses, excusez-moi. Kągi, padaryta klaida mano užrašuose, suteiksiu žodį Airijai. Ponas Michael Ryan. Norėčiau pasakyti antroje diskusijų dalyje. Je commence mal, là. <laughs> Bon, alors on va donner la parole. Kągi, neblogai pradėjom. Uh, suteiksiu žodį ponui Hanslich. Poniai Hanslich. Atsiprašau, pirmininkė, užsiskaičiau dokumentą ir neišgirdau savo pavardės. Pirmininkė, pranešėjai, man labai malonu kalbėti šioje diskusijos dalyje. Direktyvos, mūsų aptariamos direktyvos pakeitimai yra tikrai seniai laukti. Jų ypač laukia mažos ir vidutinės įmonės. Būtent šios įmonės yra suinteresuotos greitų direktyvos įgyvendinimu. Mes jau nekartą aptarėme ar direktyva turėtų būti skirta tik valstybės institucijoms ir jų ryšiams su privačiu sektoriumi. Bet mano šalyje, ir turbūt ne tik mano šalyje, vėluojančių mokėjimų, su vėluojančių mokėjimų problema susiduria ne tik mažos ir vidutinės įmonės ir valstybės institucijos. Pačios įmonės, privačios įmonės tarpusavyje susiduria su šia problema problema ir dėl to nukenčia tų įmonių veikimas. Mažos ir vidutinės įmonės yra akcentavusios, kad vėluojantis valstybės institucijų mokėjimai sukelia nemažai sunkumų, nes dažnai sumos yra didelės ir jeigu nėra atsiskaitoma iki numatyto termino, tai turi įtakos įmonių likvidumui. labai dažnai dėl to įmonės negali vykdyti savo finansinių įsipareigojimų kitų įmonių atžvilgių. Dar vienas svarbus dalykas yra tas, kad direktyva turi reglamentuoti ir sandorius tarp įmonių nes įmonės yra sakiusios, kad dėl šių nuostatų joms bus lengviau veikti. Tai akcentavo mažų ir vidutinių įmonių atstovai. Jie sakė, kad jiems reikalinga sistema, kuri, pavyzdžiui, užkirstų kelią dideliems platintojams, mažiems tiekėjams nustatyti atsiskaitimo terminus, kurie gali būti ilgesni negu šimtas dienų. Ir dar viena pastaba, pirmininkė. Kalbame apie teisę išieškoti administracinės išlaidas ir kitus mokesčius, kitas sumas susijusias su pavėluotais mokėjimais turiu pasakyti, kad dažnai skolų išieškojimo kaina atgraso įmonės nuo veiksmų. Vis dėlto, jeigu direktyvoje bus patvirtinta atitinkama sistema, tai bus labai puikiai priemonė mažoms ir vidutinėms įmonėms, kuri padės joms susigražinti joms priklausančias skolas. Ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau pasakyti nacionalinių parlamentų atstovams informacija apie tai, kaip taikoma direktyva taip pat turėtų būti plačiai skleidžiama. Ačiū. Dėkoju. Prašyčiau neviršyti dviejų minučių kalbėjimo laiko. Tai labai svarbu, nes čia dalyvauja ir nacionalinių parlamentų atstovai, jie negalės čia atvykti kiekvieną dieną, turime jiems taip pat suteikti laiko kalbėti. Pone Eva Gol, ar jūs norėtumėte taip pat pasisakyti apie šią pirmąją dalį? Puiku žodis jums. Ačiū pirmininkė, gerbiami pranešėjai. Aš mielai pasisakyčiau ir pirmoje, ir antroje diskusijų dalyje. Norėčiau dar minutę laiko pasisakyti ir antroje dalyje. Vokietijos Bundestago vardu norėčiau Jums padėkoti už galimybę dalyvauti šiame klausime. Lisabonos sutarties dėka nacionaliniai parlamentai gali būti labiau įtraukti į statymų kūrimą ir mes tikrai labai melai šią galimybę pasinaudosime. Kaip nacionalinio parlamento atstovė šioje diskusijoje apie direktyvą aš didžiausią dėmesį skirsiu tam, kiek, kaip jie atitinka mūsų nacionalinius įstatymus. Mes taip pat norėtumėm, kad nebūtų sušvelninti dabar galiojantys standartai. Norėčiau išsakyti ir pastabą dėl žalos atlyginimo. Penktame straipsnėje kalbama apie 5 procentų ribą. Pranešė sakė, kad 5 procentai yra pernelik daug, tam pritarė ir kiti ekspertai. Aš labai džiaugčiausi, jeigu ta riba būtų sumažinta, kad ji būtų mažesnė negu kad 5 procentai. Vokietija mano, kad tokios sankcijos apskritai nereikia šioje direktyvoje, nes yra numatyta ir kitų sankcijų. Pagal Vokietijos nacionalinius įstatymus nėra numatytas toks žalos atlyginimas. Taigi aš norėčiau paklausti ir komisijos, ir tarybos, ir Europos parlamento, galbūt penktame straipsnė būtų galima apskritai atsisakyti to 5 procentų nenumatytų sankcijos dydžio, galbūt tiesiog pakanka delspinigių ir kitų sankcijų, kurios, kurios yra numatytos kitose straipsniuose. Galbūt jie padėtų pagerinti mokėjimų situaciją. Taigi tiek pastabų pirmoje diskusijų dalyje ir labai džiaugčiausi, jeigu antroje diskusijų dalyje man dar suteiktumėte žodį. Ačiū. Merci, je pense que vous avez bien tenu votre temps, donc peut-être, monsieur le Président. Dėkoju už tai, kad laikėtės kalbėjimo laiko. Tad e, galbūt pirmininkė, kai kalbėsime antra, antroje dalyje, galėsime suteikti dar vieną minutę. Dabar ponė Smulovič. Atsiprašau, kad e, galbūt netinkamai ištariau jūsų pavardę, nes lenkiškai nemoku. Ačiū pirmininkė. Jūs e, gerai ištarėte mano pavardę. kalbėsiu Lenkijos parlamento vardu. Taip, pavėluotų mokėjimų problema yra labai rimta. Tai įtakoja socialinį ir ekonominį augimą. Iš pirmo žvilgsnio to nematome, tačiau tai smarkiai įtakoja ekonomikos augimą ir tai be abejo susiję, susiję su dabartinė ekonomikos krize. Krizės metu mokėjimai dažnai vilkinami, nei uždėlsiami, todėl labai svarbu spręsti šį klausimą smulkaus ir vidutinio verslo dėliai. Ir šios diskusijos metu turime į šį verslą daugiausia ir kreipti dėmesio, nes būtent šis verslas daugiausia patiria sunkumų išieškodami jiems priklausančias sumas. Manau, kad turime išlaikyti tinkamą pusiausvirą dėl e, taikytinų baudų. Manau, 5 procentai yra per daug. Turi būti skirtingi lygmenys. Neturime taikyti tos pačios baudos tam, kuris vėluoja vieną dieną ir tam, kuris dešimt dienų ar netgi kelis mėnesius vėluoja sumokėti. Manau, kad tai labai svarbu pabrėžti, nes smulkios ir vidutinės įmonės susirūpinusios, kad kai bus pradedami išieškoti pavėluoti mokėjimai, jos, galės, jos gali prarasti savo klientus. O tai gali reikšti, kad bus sulaikyti pavėl, mokėjimai visose grandinėse, visoje grandinėje. Ačiū. Dabar žodis šešėliniam pranešėjui e, iš e, liberalų frakcijos. Jurgin Krotsman. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, kaip kad sakė kolegė savo žanginėje kalboje, dažnai skiriasi smulkių ir stambių įmonių situaciją. Aš manau, kad e, mažoms įmonėms būtų labai naudinga, jeigu būtų nustatytas tam tikro mokėjimo terminas, pavyzdžiui, 60 dienų. Per, tuos, e, per tas dienas įmonės galėtų susitarti konkrečiai dėl mokėjimų. Dėl 5 procentų norėčiau Jums priminti, ką konkrečiai tai reiškia. Jeigu kalbame apie 100 eurų mokėjimą, tai yra 5 eurai, jeigu kalbame apie 1000 eurų, tai yra 50 eurų bauda, jeigu yra 10 tūkstančių eurų mokėjimas, tai yra 500 eurų bauda ir taip toliau. Tarkim, jeigu kalbėtumėm apie 1 milijoną, tai jau būtų 50 tūkstančių eurų. Galbūt būtų galima numatyti maksimalę maksimalų tokios baudos dydį. Ponios ir ponai, mes manome, kad reikėtų tokio maksimalaus baudos dydžio. Daugelis įmonių šiaip ar taip susimoka laiku. Kai kuriuose šalise 90 įmonių atlieka mokėjimus laiku, gal 10 procentų nelaiku. Vokietijai būtų neprimtina, jeigu būtų nustatyta bauda. Uh, Tarkim, jeigu mokėjimas yra vilkinamas 2-3 dienas, tai tada reikėtų mokėti palūkanas. Ir kuo labiau yra vilkinamas mokėjimas, tuo palūkanų dydis taptų didesnis. Taigi tiek. Ah. Dabar žodį suteiksiu Lord Baunes. Lordų Baunes. Dėkoju, ponia pirmininkė, už tai, kad surengėte šį klausimą. Lordų rūmų komitetas, kuriam aš pirmininkauju, šitą klausimą nagrinėja. Norėčiau pasakyti, kad mes labai nusivylėme komisijos poveikio įvertinimu. Uh, E, čia tvirtinama, kad reikalingas teisės aktas, tačiau nebuvo pasikonsultuota su labai didelė grupė žmonių. Tai pasakėme, tačiau mes kaip komitetas pripažįstame, kad valstybės narė susiduria su pavėluotų mokėjimų problema ir mes e, norėtume e, skatinti tokią kultūrą, kad jų tomo nebūtų. Taip, pritarėme, kad tai labai neigiamai įtakoja smulkų ir vidutinį verslą dėl tų priežasčių, kurio šiandien buvo minėta, e, dažnai smulkus e, verslas e, vengia reikalauti, kad jiems būtų laiku sumokami mokėjimai. Labai gaila, kad šiame pasiūlyme aiškiai nėra pas, kalbama apie smulkų verslą. Uh, Kalbant apie pranešėjo e, dokumentą, mes e, susirūpinę taip pat dėl to, kad kompensacijos e, mokėjimas, tai yra vienas procentus už didesnę sumą nei 10 tūkstančių, yra tikrai neproporcingas. Mes manome, kad baudos dydis neturi būti vadinamas kompensacija. Ir mes e, manome, kad iš tiesų turi būti e, nustatyti, fiksuoti mokėjimai susiję su pavėluotais mokėjimais. Taip pat galima būtų ir papildomas išlaidas pridėti, tačiau jos turi būti e, tam tikros, tam tikros ribos turi būti. Ir nemanau, kad smulkui, smulkiam verslui kiltų problemų nustatant, kokios tai yra išlaidos. Visame pasiūlyme turi būti atsižvelgiama į tai, kad jeigu ir bus išieškotos visos, e, visos mokėtinos sumos, smulkus verslas vis tiek turės e, taikyti tam tikras procedūras, teisminės procedūras, jeigu jiems nėra sumokama. Ačiū. Vous avez été très ponctuel, je vous en remercie. <laughs> Bon, alors maintenant je vais laisser la parole. Baigėte labai punktualiai. Dabar suteiksiu žodį Ispanijos atstovui ponui Vilhojana. Ačiū pirmininkė, ačiū už kvietimą dalyvauti šiuose klausimuose. Mes visiškai pritarėme minčiai, kad visose valstybėse narėse reikia išsiaiškinti šią problemą ta problema ypač paaštrėjo dėl ekonomikos krizės, įmonėms trūksta lėšų. Vėluoja atsiskaitimai. Ispanijoje yra priimtas naujas įstatymas, kuriam, kuriame numatytos naujos gairės, kurios tai yra paralelinis darbas vykstantis su, paraleliai su tuo, kas daroma šiame komitete. mažos ir vidutinės įmonės yra svarbus dalykas Ispanijoje. Dar viena svarbi kategorija yra savarankiškai dirbantis asmenys. Ispanijoje. Jiems reikia nustatyti mažiausiai 60 dienų atsiskaitimo laikotarpį ir padaryti tą terminą privalomą. Jeigu to termino nesilaikoma, tada turi būti nustatytos skaidriai nustatytos išieškojimo išlaidos vadovantis proporcingumo principu. O kalbant apie kompensacijas ar baudas, manau, jos gali siekti net 15 procentų. Bet žinoma, tai yra vienas esminių klausimų, kurį reikia aptarti. Dar kitas svarbus dalykas yra ir dėlspinigių mokėjimas. Mūsų nuomonė, dėlspinigius būtų galima didinti 50 procentų, kad tai būtų lik ir bausmė tiems, kurie nesilaiko atsiskaitimo terminų. Pirmiausia, turėtume apsaugoti mažas ir vidutinės įmonės bei savarankiškai dirbančius asmenys. Manau, kad pagrindinis atsiskaitimo laikotarpis turėtų būti 60 dienų. O vėliau mano kolega pakalbės apie valstybinės institucijas, bet mano nuomonė, valstybinėms institucijoms turi būti nustatytas 30 dienų terminas. Ačiū. Ačiū suteiksiu žodį Haite Riule, tai yra žaliųjų frakcijos šešėlinis pranešėjas. Labai ačiū. Aš irgi norėsiu dar pakomentuoti viešai sektorių. Iš tikrųjų, tai aš pasisakau, kad e, būtų vienodai traktuojamas tiek viešasis sektorius, tiek privatus sektorius. Jeigu mes norime, kad ES būtų geriau vykdomi mokėjimai, tai tuomet nereikia numatyti skirtingų taisyklių privačiam ir viešajam sektoriui, nes tai iškraipytų konkurenciją. Jeigu būtų numatytos skirtingos taisyklės privačiam ir viešajam sektoriui, tai kai kas jaustųsi nuskriautas. Mes manome, kad reikia numatyti ne vien tik sankcijas, bet ir paskatas. mes manome, kad E, įsiskolinusių įmonių vieš, skelbimas viešai nėra paplitęs visose šalise, tai galbūt nėra pats geriausias metodas. Taip pat aš manau, kad reikėtų numatyti 30 dienų plus 30 dienų atsiskaitimo uh, laikotarpį. Taip pat mes manome, kad turėtų būti teikiama ir sąskaita, kurią būtų galima lengvai patikrinti. Dėl 5 procentų pritariu anksčiau pasisakiusiems kolegoms. Man atrodo neprotinga nuo pat pirmos uždėlstos dienos reikalauti 5 procentų man atrodo, tai nepagerintų situacijos, tiesiog būtų linksnama iš karto priskaičiuoti tą 5 procentų bausmės dydį. Uh, kaip ir GUE frakcijos atstovai, taip ir aš manau, kad galbūt galima numatyti, būtų galima numatyti papildomus 1 ar 2 procentus dėlspinigių, o ne 5 procentų sankciją. Man atrodo, kad gali atsirasti tiesiog įvairių bandymų neteisėtai pasipelnyti iš tų 5 procentų sankcijos. Alors, je vais laisser la parole maintenant au Parlement polonais, monsieur. Ačiū. Ačiū, dabar sutiksiu žodį Lenkijos parlamentui. Ponas Pavel Pončiliuš, atsiprašau už tai, kaip ištariau pavardę. Ačiū, pirmininkė. Pirmoje diskusijų dalyje norėčiau pateikti tris pastabas. Pirma, turime pradėti diskusiją apie nuostatų dėl šios pavėluotų mokėjimų problemos derinimą įvairiose valstybėse narėse. Ir be to manau, kad tuščia būtų tikėtis, nepagrista būtų tikėtis, kad ši direktyva išspręs visų valstybių narių problemas. Dėl vėluojančių atsiskaitimų dažnai kyla pavojus įmonių išlikimui. Tam tikrą prasme kyla grėsmė ir valstybės institucijoms. Lenkijoje valstybės sektorijoje šiuo metu nėra didelių problemų dėl vėluojančių atsiskaitimų. Daugiausia problemų yra privačiose įmonėse. Taigi daugiausia vėluoja atsiskaitimai tarp privačių įmonių. Ir būtent šis dalykas yra labai svarbus, apie jį kalba ir Lenkijos parlamento ekonomikos reikalų komitetas. Kalbant apie direktyvos straipsnius, ypač reikėtų paminėti ketvirtą straipsnį, jo nuostatas, kurios pagal dabartinę Lenkijos teisę visiškai nežinomos. Tai yra kompensacijos, baudos už kompensacijos už žalą. Kompensacijos, apie kurias čia kalbama, būtų labai panašios į baudas, kurios yra taikomos pažeidus sutarčių nuostatas manau, reikėtų matyti tokias nuostatas, kuriomis būtų nustatoma atsakomybė komisijai ir valstybėms narėms teikti informaciją, kad valstybių narių institucijos galėtų prieiti prie duomenų. kad būtų galima gauti informacijos apie dėlspinigius. Parlamento italien, Giovanni Fava. Ačiū. Dabar sutiksiu žodį Italijos parlamento atstovui, ponas Giovanni Fava. E Ačiū pirmininkė. Italijos parlamente, Teisės reikalų komitete visiškai neseniai vyko diskusijos apie vieną rezoliuciją. Ta rezoliucija iš esmės buvo susijusi su klausimais, kuriuos minėjo prieš mane kalbėję kolegos. Jeigu būtų taikomos skirtingos taisyklės viešam ir privačiam sektoriui, tai tuomet būtų iškraipama konkurencija ir mums tai nepriimtina. Ypač dėl to nukentėtų mm, smulkios įmonės. Taigi, iš esmės mes pasisakome už tai, kad uh, Ši direktyva apgintų ir smulkių įmonių interesus. Galbūt reikėtų direktyvoje numatyti tam tikras išimtis, kurios galėtų būti taikomas abiejose sektoriuose. Galbūt būtų galima numatyti įvairius mokėjimų pradelsimo laikotarpius, tarkim 16-19 dienų. Viešasis sektorius taip pat turėtų paisyti tų laikotarpių. didžiosios įmonės taip pat. Ačiū. Je vais laisser la parole maintenant pour le Parlement européen au Shadow. Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį Europos parlamento atstovui. Šešėliniam pranešėjui ponui Kožučnik. Ačiū pirmininkė. turiu pasakyti, kad IMKO komitete šią direktyvą mes aptarinėjome rugsėjo 28 dieną. Na ir to sustikimo metu aš komisijos atstovams pasakiau, kad tikrai labai sunku suprasti komisijos pasiūlymą. E, komisijos pasiūlyme yra tam tikrų aspektų susijusių su korupcija. Galbūt kažkoks tai valstybės tarnautojas tiesiog vilkins mokėjimus ir tie mokėjimai gali sudaryti didžiulės sumas, milijonus eurų. Ir dėl to gali nukentėti įmonės komisija atliko poveikio įvertinimą, tačiau tas poveikio įvertinimas nėra toks, kuris mus visiškai įtikintų. Galbūt kai kurios problemos aktualios ne visose ES valstybėse narėse, tik kai kuriuose. Tarkim, Čekijoje ir Vokietijoje mes nematome didelių problemų. Uh, Aš manau, kad galų gale mums pavyks susitarti, jeigu mes paisysime vieno svarbaus dalyko visose frakcijose, o būtent reikėtų numatyti vienodas sąlygas. Ačiū. Bien, comme chacun respecte bien son temps de parole, je vous en remercie, même au-dessous. Kadangi visi gerai laikotės kalbėjimo laiko, už tai visiems dėkoju ir, manau, suteiksiu galimybę pasikal... pakalbėti ir per antrąją diskusijų dalį tiems, kurie vėl norės pasisakyti. Nacionaliniai parlamentai e, dar nori pasisakyti visų pirma Graikiją, po to Ispaniją ir dabar pirmiausia žodį suteiksiu ponui e, iš Graikijos parlamento e, Kristos protopapas.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 tai direktyva privačiam sektoriu gali turėti teigiamos įtakos, ypač atsižvelgusi dabartinę ekonominę situaciją. Mes suprantame, kad komisijos pasiūlymas paremtas 2008 metų Small Business Act. Mes manome, kad būtų labai gerai, jeigu smulkios bei vidutinės įmonės galėtų gauti geresnį finansavimą ir tokiu būdu būtų užtikrintas įmonių likvidumas, kai vėluoja mokėjimai, tai tada kyla problemų ir dėl įmonių likvidumo. Mes manome, kad siūlomos priemonės yra geros. Vis dėlto įmonėms mes turėtumėm paaiškinti, kodėl direktyvos projekte yra numatytas ir 1 procento dydis, ir 5 procentų dydis. Na, viskas priklauso nuo to, kas yra skolininkas. Mes manome, kad 5 procentų dydis yra tiesiog per didelis, jį reikėtų keisti. Iš esmės mes pritarėme pagrindiniam pasiūlymo tikslui, bet manome, kad reikėtų imtis papildomų priemonių tam, kad būtų pagerintas smulkių bei vidutinių įmonių likvidumas. Vis dėlto nereikia perlenkti lasdos, 5 procentai yra tikrai per daug, 5 procentai sukurtų daugiau problemų negu kad išspręstų. Dar norėsiu pasisakyti ir antroje diskusijų dalyje, kai kalbėsime apie viešąjį sektorių. Ačiū. Euh, la parole est à monsieur Félix Larosa Piquet. Dabar žodis ponui Félix Larosa Piquet iš Ispanijos kongreso. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Europos parlamentą ir šį komitetą, kad surengėte šį bendrą klausimą, kuriame dalyvauja ir nacionaliniai parlamentai. Kadangi berots esu paskutinis kalbėtojas, norėčiau palinkėti pagrindiniai pranešėjai poniai Vailę visokiojopos sėkmės, kurios jai tikrai prireiks, atsižvelgiant į techninius ir teisinius sunkumus, netgi e, jeigu parlamento administracija jai pritarė. Iš esmės, tam tikrą prasme mes visi labai laukiame e, šio proceso rezultatų. Šiuo metu Kaip kolega minėjo, Ispanijos parlamente aptariamos kelios iniciatyvos, uh, siekiant išspręsti problemas susijusias su pavėluotais mokėjimais. Sutinku su daugeliu anksčiau kalbėjusiųjų ir su tuo, ką sakė šešėlinė pranešėja. tai yra dalis mūsų kultūros dėja, na, o kitose šalise galbūt tokios kultūros tarp įmonių nėra. Bet kokiu atveju, manau, kad čia Europos parlamento iniciatyva yra šio laikinė ir praktiška. E, ji padės pasiekti mūsų tikslo, tai yra ekonominio augimo ir kiek įmanoma didesnio darbo vietų kūrimo smulkiajame ir vidutinėme versle o uždėlsti pavėluoti mokėjimai yra e, kliūtis tam. Iš dalies yra skausminga, kad turime pripažinti, jog tai, ką, kokius įstatymus anksčiau esame išleidę, nepakankamai gerai pasitarnavo ekonominėme cikle, kuriame esame dabar. Taigi, baigdamas norėčiau pasakyti, kad e, negalvokime tik apie mokėjimo terminus. Uh, nes yra tam tikri privatų susitarimai tarp įmonių. Pavyzdžiui, žemės ūkio ir maisto produktų sektorėje į tam tikros sąlygos nustatytos, kurios apima labai ilgą dėrybinį procesą. Ir po to seka visa grandinė e, daugybės etapų, kol produktas pasiekia e, prekybos centrų lentynas. Taip pat e, norėčiau pakalbėti apie apsaugos priemonės. Mes kalbame ne tik apie bausmes, yra elgesio kodeksai, kurie turėtų būti e, skatinami. Taip pat svarbu paminėti ir organizacijų atstovus, taip pat svarbu turėti skaidrumo mechanizmus. Reikia įtraukti ir kitas apsauginės priemonės į šią direktyvą. Dėkoju. Dėkoju. O dabar Europos parlamento vardu. Suteikiamas žodis atstovui, ponui Jong. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad e, kalbėtojai labai teisingai e, užsiminė apie smulkų ir vidutinį verslą, kas turėtų būti mūsų pagrindinis principas. E, Niderlanduose E, aš kalbėjausi su smulkiu ir vidiniu verslu, jų atstovais ir maisto pramonės atstovai minėjo, kad jiems tenka, ne, tenka užvilkinti mokėjimus, e, kuriems terminas numatytas yra 90 dienų. Ir kai kuriuose sektoriuose tas terminas gali būti tik 20 dienų, o dar kai kuriuose jis gali būti netgi 6 mėnesiai. Taigi Remiantis šią informaciją, savo poveikio įvertinime komisija bando sudaryti įspūdį, kad iš tiesų jie orientuojasi į rinkos poreikius, tačiau turint šią informaciją nesuprantu, kodėl komisija e, slepiasi už sutarčių e, laisvės principo, nes smulkus verslas nelabai turi galimybę taip dėrėtis, kaip tikimasi. Tad mes esame labai už tai, kad būtų atskirta privati ir vieša iniciatyva. Ir Manau, kad verslo įmonėms nustatytas normalus terminas mokėjimams turėtų būti 30 dienų. Jūs turbūt įsivaizduojate, kad jei smulkus verslas uh, užsima uh, pardavimais, kurie vyksta skirtingų metų metu ir skirtingais kiekiais, galima būtų numatyti derogaciją uh, jų sutartyse. Tačiau bendra taisyklė turėtų būti aiški visiems. Tad nematau, kad čia būtų e, kalbama ir apie verslo įmonių atsakomybę. Tai taip pat turėtų būti įtraukta į šį dokumentą. Buvo kalbama apie išieškojimo išlaidas. Norėčiau paklausti komisijos, kaip komisija padarė išvaid, išvadą dėl skirtumo tarp 40 ir 70 eurų. Aš nemanau, kad e, čia didelis skirtumas, tad manau, kad, manau, kad reikės šią dalį šiek tiek pataisyti. Ačiū. No, Italien, Dabar norėčiau suteikti žodį Italijos senato atstovams. Chiedo scusa. Grazie per l'opportunità che ci date di trasportare. Atsiprašau, kad neįsijungiau mikrofono. Ačiū už suteiktą galimybę pristatyti mums, e, pristatyti jums savo nacionalinės problemas, į kurias galėtume atsižvelgti. Norėčiau dabar atskirti du dalykus - pavėluoti mokėjimai ir atsiskaitimo priemonės. Italijoje jau kurį laiką taikomi labai lėti atsiskaitimo būdai. Įmonių tarpusavio atsiskaitimo terminai yra nuo 60 arba net iki 180 dienų. Taigi atsiskaitimo terminai ir pavėluoti mokėjimai yra skirtingi dalykai. Nuostatos dėl baudų, dėl kompensacijų už išieškojimą ir priemonės užtikrinti, kad terminų būtų laikomasi. Visa tai turi būti taikoma laipsniškai, nes kai kuriuose šalise patvirtintos nuostatos gali turėti labai didelį, drastišką poveikį. Pavyzdžiui, kai kurios Italijos įmonės gali būti sudariusios sutartis, kurios uh, kurių laikotarpis yra keliari metai ir kuriuose numatyti ilgi atsiskaitimo terminai. Ir gali staiga paaiškėti, kad e, tiekėjai gali staiga sužinoti, kad terminas sutrumpintas iki 60 ar netgi 30 dienų, o tai gali sukelti rimtų problemų. Todėl norėčiau pasiūlyti visiems atsižvelgti į padėtį tose šalise, kuriuose tradiciškai ilgą laiką galioja ilgi atsiskaitimo terminai ir kur valstybės institucijos lietai atsiskaito su tiekėjais. Kad reikėtų siekti tokios padėties, vienodų standartų, kurie galiotų visose šalise. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį ekonomikos reikalų komiteto pirmininkui iš Lietuvos parlamento, ponui Dainiui Butriui. Gerbėjai ponai ir ponios, siūlomas veiksmėgesnės kovos su pavėluotais mokėjimais priemonės, tarp jų teisė susigražinti administracinės išlaidas ir gauti kompensaciją už vidaus sąnaudas patirtas dėl pavėluotų mokėjimų, padės užtikrinti labai svarbus ES ekonomikos segmento tai yra mažų ir vidutinių įmonių funkcionavimą ir palengvins jų išgyvenimą šiuo nelengvų krizės laikotarpiu. Nemažiau svarbu, kad šis dokumentas yra Lisabonos darbotrakės ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimui skatinti dalis. Ir jo gyvendinimo iniciatyvos Small Business Act bei Europos, atkrimo, e, bei Europos ekonomikos atkrimo planas. E, kalbant apie konkrečius e, pasiūlymo dėl Europos parlamento ir tarybos direktyvos dėl kovos su pavėluotais mokėjimais atliekamais pagal komercinius sandorius. Formuluotės norėčiau labai trumpai pateikti Lietuvos požiūrį. Dėl pasiūlymo ketvirto straipsnio pirmai daliai. Lietuvos nuomonė tikslinga išieškojimų išlaidų kompensacijos sumas diferencijuoti ir atsižvelgiant į skolos dydį ir jas nustatant tokias. Iš ieškojimų išlaidų kompensacijos suma 40 eurų, jeigu skola mažesnė negu 1000 eurų, 70 e, eurų, jeigu skola 1000 eurų arba didesnė, bet mažesnė negu 10 tūkstančių, 200 eurų, jeigu skola 10 tūkstančių eurų arba didesnė, bet mažesnė negu 100 tūkstančių eurų. Ir, šim, ir 1000 eurų, jeigu skola 100 tūkstančių eurų arba didesnė. Dėl pasiūlymo 5 straipsnio 5 dalies Lietuvos nuomonė tikslinga nustatyti 2 procentų vietoj 5 mokėtinos sumos, bet ne mažiau kaip 100 eurų ir nedaugiau kaip 50 tūkstančių eurų dydžių kompensacija. Dėl pasiūlymo 11 straipsnių, nustatant 12 mėnesių direktyvos įgyvenimo terminą, Lietuvos nuomonė tikslinga pritarti 12 mėnesių direktyvos įgyvendinimo terminai. Ir baigdamas norėčiau padėkoti vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pirmininkui Malkinui Harborui ir pranešėjim Barbarai Veiler už jų pastangas ir indėlį šiam svarbiam vidaus rinkos funkcionavimo gerinimo instrumentui įgyvendinti. Ačiū. Thank you. Euh, dernier shadow pour le groupe EFD. Pour le... Ačiū. Paskutinis kalbėtojas bus iš Europos parlamento, ponas Salvini. Ačiū. Norėčiau grįžti prie to, ką sakė kai kurie kalbėtojai. Kai kas sakė, kad dėl direktyvos gali būti prarastos darbo vietos. Tačiau juk dabar dėl pavėlotų mokėjimų prarandama maždaug 350 tūkstančių darbo vietų per metus. O kai kas pavėlotus mokėjimus vadina ekonominė tradicija, verslo tradicija. Manau, mes turėtume labai tiksliai išsiaiškinti, kas yra numatyta direktyvoje. Žinoma, valstybės institucijos turi labiau nei bet kas kitas laikytis e, atsiskaitimo terminų. Pavyzdžiui, ir, pavyzdžiui, tokiose šalise kaip Švedija ir kitos e, valstybės institucijos automatiškai sumoka baudas, jei vėluoja atsiskaityti, jų net nereikia duoti į teismą. Tačiau juk yra tokių situacijų, kai tiekėjai tiesiog užsieima šan, kai yra užsijimama šantažu, vėluojantis skaityti su tiekėjais. Didelės privačios bendrovės turėtų būti, toms bendrovėms turėtų būti taikomos tos pačios sąlygos, nes Italijoje m, mm, dažnai valstybės sektorius veikia neefektyviai, tačiau didelės monopolininkės veikia dar blogiau. Ačiū, dabar suteiksiu žodį pramonės reikalų komiteto pirmininkui iš Austrijos, panas Konrad Steindor. Atsiprašau, jei neteisingai ištariau jūsų pavardę, sako pirmininkė. Trai. Ačiū pirmininkė, ponės ir ponai. Komisijas. Austrija, atsiprašau, sveikina komisijos pasiūlymą, ypač dabar tokiais sunkiais ekonominiais laikais. Uh, kai smulkioms bei vidutinėms įmonėms kyla problemų dėl likvidumo, kai kyla problemų dėl kredito gavimo. Dabar situacija kitokia negu kad praeitėje ir mes tikrai labai džiaugiamės, kad komisija siūlo priemonės dėl sankcijų už pavėluotus mokėjimus. Kalbant apie eksportuojančias įmonės, tai jos nuolat susiduria su sunkumais dėl pavėluotų mokėjimų. Ypač tą reikėtų paminėti, kalbant apie medienos eksporto sektorių. Mes eksportuojame daug medienos. Yra numatyti trijų mėnesių atsiskaitimo laikotarpiai, kai kada net ir ilgesni. Mes manome, kad šias rytyje reikėtų europinių normų. Toliau automobilių pramonė. Čia platintams taip pat reikėtų susitarti dėl mokėjimo terminų su gamintojais. gegužės 31 dieną baigsis direktyva numatanti išimtis automobilių dalių tiekėjams ir kitiems to sektoriaus dalyviams. Ir turiu pasakyti, kad būtent šios sektoriaus atstovai iš tikrųjų labai yra priklausomi nuo gamintoje. Ačiū. Euh, nous, pour les parlements nationaux, euh, Dabar suteiksiu žodį dar keturiems kalbėtojams iš Europos parlamento. Bild, Roitova, Komi ir Sebart. Ah, bon. <laughs> Autant pour moi. Roitova, avez-vous demandé la parole Oui. Ano, děkuji, paní předsedající. Ani nepotřebuji dvě minuty. Já se také domnívám, že ty opožděné platby. Pane Rojtova, ačiū pirmininkė. Man irgi atrodo, kad dėl pavėluotų mokėjimų yra deformuojama mūsų vidaus rinka. Man atrodo, kad reikėtų numatyti ne vien tik kompensacijas už pavėluotus mokėjimus, bet ir sankcijas. Mes manome, kad reikia griežtų priemonių. Bet iš kitos pusės aš išvelgiu ir tam tikrų problemų. Visų pirma, aš nepritariu tam, kad būtų nustatytos skirtingos sankcijos privačiam ir viešajam sektoriu, nors ir galiu suprasti argumentus, kodėl tai buvo pasiūlyta. Pateiksiu pavyzdį. Įsivaizduokime ligoninę. kuri gali naudotis skalbimo ar valymo įmonių paslaugomis. Ir Tai ir tarkim, jeigu paslaugos suteiktos pavėluotai, tai tokia įmonė gauna tūkstančio eurų baudą, bet jeigu ligoninė vėluos atsiskaityti su privačiu sektoriumi, tai jai gali būti skirta 5000 eurų bauda. Taigi tai jau yra tam tikra diskriminacija tarp privataus ir viešojo sektoriaus. Tai nėra geras dalykas, taip pat man neprimtina ir 5 procentų, 5 procentų dydžio bauda. Galbūt reikėtų pagalvoti apie kitokį baudos dydį Galbūt galbūt reikėtų galvoti apie 5-7 procentų baudą. Aš manau, kad e, mums dar tikrai reikės nemažai laiko, kad galėtumėm išsamei aptarti komisijos pasiūlymą. Ačiū. <laughs> Ačiū toliau, panekonė. Labai ačiū. Visų pirma, aš norėčiau padėkoti visiems pranešėjams už jų darbą, nes dosie yra itin sudėtingas. Taip pat reikia atsižvelgti tai, kad yra didžiuliai skirtumai tarp valstybių narių. šiuo metu didėja ypač smulkių bei vidutinių įmonių įsiskolinimai. Ir taip pat turiu pastebėti, kad smulkios bei vidutinės įmonės turi prastesnės sąlygas gauti kreditus. Galbūt reikėtų užtikrinti geresnės sąlygas įmonėms gauti kreditus tam, kad jos galėtų investuoti į ateitį. Na, kalbant apie privatų ir viešąjį sektorių, tai Italijos viešasis sektorius taip pat teikia nemažai paslaugų. Ir tos paslaugos yra pakankamai brangios, privatus sektorius galėtų kai kurias paslaugas teikti žymiai mažesnėmis biurokratinėmis sąnaudomis. Aš manau, kad e, vis dėlto Italijos situacija tikrai nėra prasta ir galėtų būti netgi pavyzdys kai kurioms šalims. Pane Gebart, ačiū pirmininkė, apie viešai sektorių kalbėsiu antroje diskusijų dalyje, o dabar norėčiau pasakyti štai ką. Mums svarbiausios yra smulkės bei vidutinės įmonės ir turime pasirūpinti, kad šios įmonės išliktų likvidžios, kad jos galėtų tęsti savo veiklą. Socialdemokratų frakcijos vardu aš norėčiau pasakyti, kad man netrodo prasminga daryti skirtumą šioje direktyvoje tarp smulkių bei vidutinių įmonių ir stambių įmonių. Aš manau, kad tai sukeltų daug sumaišties. Mes turėtumėm nustatyti vienodas taisyklės visiems. Man atrodo, kad tai būtų geresnis požiūris. Dėl penktos straipsnio penktos dalies. Savo frakcijos vardu norėčiau pasakyti štai ką. Mes manome, kad reikėtų pasinaudoti ponios Vailer pasiūlymu. Aš manau, kad reikėtų daryti skirtumą tarp to, kiek laiko vėluoja mokėjimas. Tarkim, jeigu vėluojama mokėti vieną dieną ar vienerius metus, tai nėra tas pats. Aš manau, kad reikėtų diferencijuoti tą pradalstą laikotarpį. Toks požiūris būtų teisingesnis. Aišku, būtų geriausia, jeigu įmonės apskritai nevilkintų mokėjimų. Ačiū. Alors, la parole est à Monsieur Boussoy. Merci, Madame Président. Euh, stimați colegi, euh, stimați reprezentanții Parlamentelor Naționale. Pone Pusau, žodis Jums. Gerbiami kolegos, gerbiami parlamento atstovai, Prekiaujančios įmonės laiku turi atsiskaityti su valdžios institucijomis. Ir jeigu jos neatsiskaito per numatytą terminą, tai e, joms grėsia baudos arba net uždarimas. Manau, kad e, valstybės įmonės e, kurios samdo smulkes ar, ir stambes įmonės e, ir kurios teikia joms paslaugas. E, taip pat turi numačiusios tam tikras sankcijas, jeigu tos įmonės paslaugų nesuteikia. Tačiau jeigu su įmonėmis nėra atsiskaitoma laiku, tai jos su, susiduria su problemomis, mokėdamos atlyginimus ir netgi gali būti uždarytos. Manau, kad 30 dienų yra protingas terminas. Mes turime palikti galimybę. E, sutarties šalims susitarti tarpusavėje labai aiškiai apibrieštais atvejais, tačiau pratestas terminas neturi viršyti 60 dienų. Aš manau, kad 5 procentų e, bauda turėtų būti pradėta skaičiuoti nuo pirmosios dienos, tačiau jeigu terminas ir toliau vilkinamas, ta bauda turi didėti. Manau, kad ne tas pats yra užvilkinti mokėjimą viena diena, vienu mėnesiu ar vieneriais metais. Aš tikiuosi, komisija atsižvelgs į pakeitimus, kuriuos Europos parlamentas priims. Uh, Manau, kad tai labai svarbu daugeliu valstybių narių ir juose esančioms institucijoms. Tai būtų naudinga ekonominiai aplinkai Europoje. Ačiū. Et pour conclure cette première partie, nous allons laisser la parole pour le Parlement européen, M. Hans-Peter Mayer. Ja, danke schön. Ir baigdami paskutinę, e, pirmąją mūsų diskusijos dalį, aš dabar norėčiau suteikti žodį ponui e, Mayer. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, mes kalbame apie smulkų į verslą. Antra, apie vidaus rinką. Vidaus rinkoje nebuvo dar harmonizuota nei viena taisyklė. Jeigu, kaip smulkus verslas, gauni 50 tūkstančių 000 vertės sąskaitą smulkiam verslui nesvarbu, kas sumokės ar valstybinė institucija, ar privati įmonė, smulkus verslas nori, kad jiems ta sąskaita būtų apmokėta laiku. Antra. Vidaus rinkoje reikia atskirti valdžios institucijas ir privačias įmonės. Vokietijoje labai daug kas organizuojama viešajame sektoriuje. Ir viešasis sektorius yra didesnis netgi ne, nei privatus sektorius. Antra, norėčiau pasisakyti apie dėlspinigius. Kartais smulkiam vidutiniam verslui tenka pasiimti paskolą, kad padengtų dėlspinigius. kai įmonės ima paskolą iš banko, e, moka didžiulės palūkanas. Tai manau, kad turime galbūt iš tiesų e, pagalvoti apie tai, kokios turi būti palūkanų e, normos ir kokia yra bauda ir sulyginti šitas dvi sumas, jei yra pavėluojami mokėjimai. Ačiū. Dėkoju visiems už tai, kad diskutavote per šią pirmąją dalį. Tikiuosi pasisakė visi norėjusieji. Na, o tie, kurie norite pasisakyti e, per antrąją diskusijos dalį, e, taip pat gaus šiek tiek laiko. Dabar norėčiau suteikti žodį e, pirmininkui ponui Haba. Dėkoju už tai, kad taip gražiai pirmininkavote šiai pirmąją diskusijos daliai. Norėčiau prisiminti, apie ką mes kalbėjome ir norėčiau dar priminti, kodėl mes suskirstėme diskusiją į dvi dalis. Mes dabar kalbėsime apie penktąjį straipsnį. Aš žinau, kad ne vienas iš jūsų norėtumėte grįžti prie konkretaus šio klausimo. Ir tie nacionalinių parlamentų nariai, kurie norėtų kalbėti, yra ponė Ribero, ponė H, ponė Boldi, ponė Kubero ir ponė Bonės. Ir jeigu dar yra norinčių pasisakyti per šią dalį, tai mes galėsime e, įtraukti jūs į diskusiją. Kolegos iš Europos parlamento taip pat gali dalyvauti diskusiją. Aš pasižymėsiu, už, e, pasižymėsiu norinčiuosius pasisakyti kolegos iš nacionalinių parlamentų e, susipažinę su procesu, jūs galite arba mums duoti ženklą, arba atsiųsti kortelę, jeigu norite kalbėti. Pirmiausia, ponas Ribero. E Pone pirmininkė, norėčiau e, pagirti nacionalinių parlamento atstovus ir imko komitetą. Uh, Portugalijos parlamentas pripažįsta, kad tai yra labai svarbus klausimas, tačiau per protingą laikotarpį reikia rasta, rasti gerai subalansuotą pasiūlymą. Čia kalbama apie viešasias ir viešai ir privatų sektorių, e, dėl to, kad ir viešasis sektorius vėluoja atsiskaityti. Dabar ekonomika išgyvena krizę ir visi remiasi valstybę, pasitiki valdžia, kad padės išsivaduoti iš krizės. Mūsų sąskaitos turi būti konsoliduotos tvariai. Pavyzdžiui, 5 procentų delspinigiai taikomi valdžios institucijoms Portugalijoje reikštų milijoną eurų farmacijos verslui. tuo pat metu reikia pakeisti elgesį. Tai yra, e, turi būti bausmės, kurios yra ne tik finansinės. Jos turi būti taikomos ir valdžios institucijoms, kad valdžia veiktų greičiau. Galima būtų atlikti e, valstybės valdymo auditą ir tai paskelbti tinklapyje, jei yra vėluojama atsiskaityti ir taip toliau. Portugalijoje svarstomos dvi panašaus pobūdžio priemonės. E, viena iš jų yra valstybės pagalbos reguliavimo programa ir ji e, yra tikrai gero poveikio. Dabar e, numatytas terminas yra 70 dienų. Ačiū. Dėkoju, kad e, pasidalėjote su savo patirtimi. E, tam ir surinkta šitas e, klausimas. Dabar ponas Hern iš Airijos. Aš dėkoju Jums už tai, kad suteikėte galimybę aptarti šį klausimą šiame forume. Manau, kad pavėluoti mokėjimai yra centrinis elementas komisijos Small Business Act dokumente. Tai užtikrintų e, saugo atsiskaitimo tinklą ir e, tai padėtų stabilizuoti finansinę struktūrą, kurią remiasi smulkus ir vidinis verslas e, tai pagerintų smulkaus verslo likvidumą. Mes visiškai pritarėme tai savokai, kad e, tai būtų geriausia praktika e, padedanti skatinti e, tinkamus sandorius tarp valdžios institucijų ir smulkaus verslo. Airija prevenciškai numatė priemonės, kurios padėtų greičiau atsiskaityti vieš, valstybės institucijoms su smulkiuoju verslu. Buvo įsipareigota iš anksto sumokėti e, tiekėjams per 15 e, darbo dienų, jeigu yra pateikiama iš ankstinė mokėjimo e, sąskaita. Ministerija gruodžio mėnesį paskelbė šio teisės akto rezultatus. 97 procentai mokėjimų per šį laikotarpį siek, sudarė apie 2 milijonų, milijardus eurų. E, matome, kad e, vyriausybė labai noriai e, sutinka su iniciatyva dėl iš ankstinių mokėjimų smulkiam ir vidiniam verslui. Ir taip pat mes manome, kad turi būti nustatytas 5 procentų e, kompensacijos. Mes manome, kad yra neproporcingas 5 procentų kompensacinis mokestis kaip bauda E, labai dėkoju už tai, kad mes galime pasikeisti nuomonėmis šiame e, forume. Ačiū. Um, Ačiū. Pristatysiu kitus kalbėtojus. Pone Gepa, po to bol, pone Boldi, po to pone Sekul. Dabar pone Gepalt. Ačiū pirmininkė. Man irgi atrodo labai gerai, kad galime padiskutuoti su nacionaliniu parlamentu nariais. Uh, Europos parlamentui svarbu išgirsti skirtingas nacionalinių parlamento atstovų pozicijas. Na, kalbant apie skirtumą tarp privataus ir viešojo sektoriaus, galiu pasakyti štai ką. Mano frakcija čia išvelgia daug problemų. Mes nelabai suprantame, kodėl reikėtų diskriminuoti viešąjį sektorių. Panas Maers, jūs esate visiškai teisus. Jeigu mes kalbame apie ES vidaus rinką, tai yra ne vien tik privačių įmonių, bet ir tokių įmonių, kurias galbūt sunku priskirti arba privačiam arba viešajam sektoriui. Kuo skirtingesnės taisyklės mes kursime privačiam ir viešam sektoriui, tuo viskas taps sudėtingiau. Mano frakcija mano, kad tai būtų diskriminacija ir mes tam negalime pritarti. Ačiū. But, uh, so have, uh, Boldy next, Dabar ponė Boldy, po to ponė Sekla, po to ponė Švab. Dabar ponė Boldy. Ačiū pirmininkė. Mes žinoma pasisakome už tai, kad pavėlotų mokėjimų direktyva būtų peržiūrėta. Tačiau Italijos senate pradedamas reikšti tam tikras susirūpinimas. Ir vyksta diskusijos dėl šios reformos. Visų pirma, dėl terminų, kurie nustatomi valstybės institucijoms. 30 dienų mums atrodo per trumpas terminas, jis turėtų būti 60 dienų, bet žinoma, to termino reikia laikytis. valstybės institucijos vadovaujasi kitais principais nei privačios įmonės. Valstybės institucijos turi atsižvelgti į viešąjį interesą ir jos tai daro kitaip nei privačios įmonės. Bet to reikia atsižvelgti į tai, kad e, vietos regioninės valdžios institucijos priklauso ir stabilumo raugimo paktui. Taigi Viena vertus, reikalaujama, kad valstybės institucijos atsiskaitytų laiku, bet kita vertus jos neturi per daug išlaidauti, kad nepažeistų stabilumo ir augimo pakto sąlygų. Toliau dėl baudos. Dėl 5 procentų fiksuotos baudos. Mums atrodo, kad tokia taisyklė yra nepagrista. tai nėra kompensacija, kaip turėtų būti. Pagal mūsų civilinę teisę, o turbūt ir pagal kitų valstybių narių civilinę teisę, tokia koncepcija nebūtų primtina. Mūsų nuomonė reikėtų paieškoti kitos sistemos, kitų būdų, kaip nubausti nemokančius, tačiau tai turi būti labiau proporcinga. Ačiū poniai Boltai, dabar ponė Hegel, po to pona Švab ir po to Lordas Baunis. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti už tai, kad man suteikėte žodį ir antroje diskusijų dalyje. Aš irgi norėčiau paprašyti nedaryti skirtumą tarp privataus ir viešojo sektoriaus. Man atrodo, kad kok, reikėtų pagalvoti apie tai, koks yra pagrindinis vidaus rinkos principas. Tai yra vienodas traktavimas. Ir jeigu mes norime nustatyti skirtingas taisyklės privačiam ir viešajam sektoriui, tai turime nurodyti ir labai konkrečias priežastis, kodėl mes norime tai padaryti. Aš negaliu pateisinti skirtingo viešojo ir privataus sektoriaus traktavimo. Buvo sakyta, kad viešasis sektorius turėtų būti pavyzdys. Ko gero tik 10 procentų įmonių vėluoja. Taigi galbūt tai nėra pakankama priežastis dėl to nubausti visą viešąjį sektorių. Uh, Taip pat gal, pagalvokime ir apie valstybės kaip užsakovo įvaizdį. Čia galėčiau pritarti tam, ką pasakė pane Riulė. Aš manau, kad reikėtų galvoti apie paskatas, apie gerus pavyzdžius. Tuomet ir valstybė būtų patrauklesnė kaip užsakovas. Buvo nekarta sakyta, kad įmonėms ypač e, smulkioms bei vidutinėms įmonėms kyla problemų išieškant įsiskolinimus iš viešojo sektoriaus. Čia reikėtų nepamiršti ir stambių įmonių. Smulkioms įmonėms sunku išieškoti įsiskolinimą ir iš stambių įmonių. Smulkios įmonės irgi visą laiką rizikuoja, kad jos praras užsakovą. Toliau kreditų gavimas ir biudžeto planavimas. Aš manau, kad ir viešajam sektoriui šiais laikais yra sunku gauti kreditų ir planuoti savo biudžetą. Taigi aš nemanau, kad skirtumai čia irgi yra pateisinami. Ačiū. Uh, so Schwab, him... Dabar žodis uh, poniai Švab, prašom. Ponai Švab, atsiprašau. Uh, Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad diskusijų metu nuskambėjo labai daug įdomių minčių. Man atrodo, kad mes iš esmės galvojame taip pat kaip ir e, pranešėja bei pane Hanslik šešėlinė pranešėja. Komisija pateikė savo pasiūlymą ne dėl to, kad supykdytų viešąjį sektorių. Aš manau, kad čia reikėtų kalbėti ne apie diskriminavimą, bet tiesiog aiškiai pasakyti e, viešajam sektoriu, kad ir jis turėtų laiku vykdyti mokėjimus. Jeigu mes numatytumėm skirtingas taisyklė, jeigu mes nenumatytumėm skirtingų taisyklių viešam ir privačiam sektoriui, tai tada kyla toks klausimas, ką mes galėtumėm padaryti. Galbūt mes turėtumėm skatinti viešai sektorių laiku atlikti mokėjimus. Taip pat galima būtų numatyti ir tam tikras sankcijas, bet ne vien tik viešam sektoriui, bet ir privačiam. Kaip kad sakė komisaras Ferhoigenas, per metus yra užvilkinama Europoje 80 milijardų eurų mokėjimų. Taigi galbūt komisijos pasiūlymo dėka galėtų situacija pasikeisti. Ačiū. Uh, now I'm going to call Lord Bonus, um, after Mr. Kubera, and then uh, Mr. Trentafilides. Uh, Lord Bonus. Uh, Lordas Bonus, prašom. Ačiū, pirmininkė. Mes pritarėme tam, kad viešasis sektorius turėtų atlikti mokėjimus laiku, nes mokėjimų sumos yra didžiulės. Bet jeigu reikia daryti skirtumą, tai Noriu išsakyti keletą pastabų. 30 dienų mokėjimo laikotarpis, mano nuomonė, ne, neturėtų sudaryti daug problemų jungtinėje karalystėje. Tarkim, sveikatos apsaugos sektorius apie 90 procentų savo sąskaitų apmoka laiku kai kas nusiteikęs bausti viešąjį sektorių, bet aš norėčiau priminti, kad galų gale tos visos baudos, kurias paskirsime viešajam sektoriu, guls ant mūsų mokesčių mokėtojų pečių. Taigi 5 procentų bauda yra neprimtina, ši bauda yra neproporcinga, visiškai neatsižvelgiama į jokias aplinkybės. Na ir mano paskutinė pastaba, gerbiamas pirmininkė. Jeigu reikia daryti skirtumą tarp viešo ir privataus sektoriaus, tai tada galima būtų pasinaudoti pranešėjos idėją išreikšta darbinėme dokumente. Galbūt tuomet reikėtų išimties vandenį teikiančioms ir energiją teikiančioms įmonėms. Šiuo metu pasaulyje yra vis daugiau tokių viešojo sektoriaus įmonių, kurios veikia ir privačiame sektorija. Ir nemanau, kad joms reikėtų daryti išimtą. Dėkoju Lordui Bonsui, paminėjote tikrai praktinių aspektų. Dabar ponas Kubela. Po to ponas Protopapas. Ponas Kubera. Ačiū. Aš čia atstovauju Senatui. Tačiau turiu pasakyti, kad nuo 94 metų esu ir 50 tūkstančių gyventojų turinčio miesto meras. Mes ne visada atsiskaitome laiku, tačiau įsiskolinimų neturime ir net neįsivaizduojame tokios situacijos, kad užsisakome prekių ar paslaugų ir laiku neatsiskaitome. Mums atsiskaitimas laiku atrodo natūralus dalykas ir tam nereikia jokios direktyvos, juk mes esame verslo kreditoriai, kurie verslas gauna iš mūsų dešimtis tūkstančių kronų. Uh, Penktas straipsnis mums visiškai nepriimtinas, kadangi mūsų nuomonė jis diskriminuoja vieną iš šalių, vieną iš starties šalių. Neįsivaizduoju, kaip apskritai galima pateikti tokį pasiūlymą. Mm, juk šioje srityje gali būti nemažai korupcijos, pavyzdžiui, jeigu sutartis yra 1 milijono vertės, tai 5 procentų bauda bus 50 tūkstančių eurų. Čekijoje būna situacijų, kai yra pasisavinama dalis pinigų iš rangovų. Dažnai būna sunku gauti informacijos iš privačių įmonių. Dėl to direktyva gali būti neteisingai įgyvendinama. Taigi direktyva, dabartinė direktyva yra nepakankama, kadangi ji netinkamai įgyvendinama. Tačiau tai negali būti priežastis ją keisti, kadangi pakeitimai gali įvairiose valstybėse narėse duoti daugiau, padaryti daugiau žalos nei duoti naudos. turiu pasakyti, kad pagrindinės problemos lypi kitur. Reikėtų pasižiūrėti į valstybių narių situaciją, kiek jos moka, kiek jos yra skolingos ir kiek jos pačios sugeba spręsti šią problemą. Dėkoju ponui Kubera, vėlgi už praktinės pastabas dabar ponas Ventifiledis, po to ponas Paparstakos ir po to ponas Šmulevič. Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει πέραν από τις δημόσιες αρχές... Ačiū pirmininkė. Mūsų frakcija mano, kad reikėtų daryti skirtumą ir stambiom, reikėtų daryti spaudimą stambioms įmonėms, kurios užima didžiulę rinkos dalį. Vis dėlto tokios didžiulės įmonės taip pat dažnai vilkina mokėjimus. Uh, Aš pasisakyčiau už tai, kad direktyvos e, taikymo sritis apimtų ir įmonės. Taip pat manau, kad valstybės turėtų daryti politinį spaudimą viešosioms įmonėms. Taip pat reikėtų priemonių ir europinių lygių. Trečioji pastaba. Kalbant apie priekybą, reikėtų didesnės harmonizacijos. Vis dėlto, kai skelbiami viešieji konkursai, tai smulkios įmonės neturi tokių gerų sąlygų, kaip kad stambios įmonės. Pagal dabar dabartinę situaciją, geresnė, pagal dabartinės taisyklės, geresnė situacija, geresnė situacija yra stambios įmonėms. Pirmininkė, aš manau, kad šias problemas reikėtų spręsti. Ačiū. Uh, uh, now, uh, Proto... Ačiū. Dabar ponas Protopapos, po to ponas Šmulevič ir Kreuzfeld. Στον αφορά το θέμα των <clears throat> δημοσίων υπηρεσιών, επαναλαμβάνω. Ačiū pirmininkė. Dėl viešojo sektorius galiu pasakyti štai ką. Tiek 30 dienų mokėjimo laikotarpis, tiek ir 5 procentų bauda yra labai griežtos priemonės, jos yra perdėtos ir nemanau, kad tokiams priemonėms būtų galima pritarti. Kila toks klausimas galbūt tiesiog yra pažeidžiamas proporcingumo principas, kai yra daromas skirtumas, didžiulis skirtumas tarp viešojo ir privataus sektorius. Aš manau, kad reikėtų atsižvelgti į tai, kad į viešai sektorių patenka ir viešosios įmonės, ir institucijos, kurios galbūt irgi patiria problemą dėl finansavimo. Uh, Tikrai nesuprantu, kodėl yra daromas toks didžiulis skirtumas tarp privataus ir viešojo sektoriaus. Aš manau, kad e, tai yra neteisinga, ypač dabar tokioje situacijoje, kai yra sudėtinga ekonominė padėtis. Graikijos ekonominė situacija taip pat yra sudėtinga mes darome viską, kad Graikija išsikapstytų iš tokios sudėtingos situacijos. De facto viešasis sektorius yra labai svarbus įmonės vystimuisi, e, atsiprašau, valstybės vystimuisi. Mes manome, kad pasiūlymą šios rytė reikėtų pakoreguoti. Kalbant apie Graikijos ligoninės ir valstybinės institucijas, uh, tai jos susiduria su finansinėmis problemomis ir tikrai artimiausių laikų tokiomis griežtomis sąlygomis e, mes negalėsime tų problemų išspręsti. Uh, Ačiū dabar ponas Šulevič, po to ponas Kroitsman ir tada ponas Paska. Tai paskutinis nacionalinio parlamento atstovas, kuris nori pasisakyti, nori pasižiūrėti, ar nėra dar norinčių pasisakyti. Matau, kad yra. Uh, Pana Šmulevič. Ačiū pirmininkė. Kalbėdamas apie direktyvos turinį ir klausydamasis diskusijų, norėčiau akcentuoti du dalykus. Visų pirma, atsiskaitimo terminai. 30 dienų mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios turi sutarčių su viešojo viešoju sektoriumi. Toks terminas būtų pagristas, kadangi valstybės institucijos turi geresnį prieimą prie finansavimo. Kitas dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai yra kompensacija už išieškojimo išlaidas. Manau, kad tas kompensacijas reikėtų geriau apibriežti. Reikėtų pasirūpinti, kad tų nuostatų nebūtų galima aiškinti plačiai. Neturi būti užkirstas kelias kreiptis į teismą. Nes tokiu atveju dar labiau būtų vilkinami mokėjimai. Ir tas mechanizmas gali būti neefektyvus. Manau, kad reikia labai atidžiai apsvarstyti kompensacijos proporcingumo klausimą. Jeigu valstybės sektoriaus institucija vėluoja atsiskaityti dvi ar tris dienas, tai neturi būti traktuojama taip pat kaip kelias savaitės ar kelis mėnesius vėluojantis mokėjimas. Ačiū dabar ponas Kreutzmann, po to ponas Paska, o tada ponas Ponsilijus jis taip pat paprašė žodžio. Ir galbūt dar suteiksime žodį vienam nacionalinio parlamento atstovui, jeigu bus norinčių pasisakyti. Dabar ponas Fukroitsman. Ačiū, pirmininkė. Šios direktyvos tikslas yra padėti smulkioms bei vidutinėms įmonėms remiantis komisijos tyrimais, būtent šioms įmonėms kyla daugiausia problemų. Kodėl yra daromas skirtumas tarp privataus ir viešojo sektoriaus? Ogi todėl, kad viešasis sektorius gauna finansavimą iš valstybės biudžeto. Dar viena pastaba. Jeigu mes norime padėti mažoms įmonėms, tai tada reikia pagalvoti ir apie tokią situaciją, kai Įmonės pasiema kreditus ir jų negali išmokėti. Dar kalbama apie 5 procentų baudą. Niekas nesiūlo taikyti 5 procentų baudą, jeigu mokėjimas vilkinamas viena ar dvie, dviem dienomis. Na ir norėčiau priminti dar vieną dalyką. Kolega Puso kalbėjo apie situaciją Rumunijoje. Aš nenoriu minėti Graikijos, kuri taip pat susiduria su problemomis, bet mūsų tikslas juk ir yra padėti smulkiams bei vidutinėms įmonėms. Na, o dabar dėl sankcijų. 5 procentų sankcijas. Įsivaizduokime, vieno milijono dydžio mokėjimą, kokia tada būtų bauda. Tarkim, bauda būtų penki. Reikėtų dėl to nustatyti tam tikrą maksimalę piniginę baudą, kad labai nenukentėtų ir viešasis sektorius. Tai būtina norint užtikrinti, kad nebūtų problemų gyvendinant šią direktyvą. Ačiū. Paska, by... Ačiū ponui Krosman, dabar ponas Paska, tada ponas e, Ponsiliuš ir tada regi... dar vienas kalbėtojas. Ačiū pirmininkė, noriu pasisveikinti su kitais nacionalinių parlamentų nariais, kurie čia dalyvauja, sveikinuosi ir su Europos parlamento nariais. Dabar pereisiu prie mūsų aptariamo klausimo. Norėčiau pakalbėti apie penktąjį straipsnį - viešojo sektoriaus mokėjimai. Rumunijos senatas mano, kad reikėtų laikytis sutarčių laisvės principo. Pagal Rumunijos teisės nuostatas jeigu nėra sutartyje nieko numatyta, e, mokė, mokama turi būti, kai pateikta prekia arba suteikta paslauga. Taip pat turime ir vyriausybės įsakymą, kuris e, nustato dėlspinigius. Direktyvos penktame, penktos straipsnio penktoje dalyje yra kalbama apie delspinigius vėluojančių mokėjimo atveju ir tada kreditorius gali gauti fiksuotą 5 procentų nuo mokėtinos sumos kompensaciją. Mūsų nuomonė. Tai yra neproporcinga kompensacija turiu pasakyti, kad mūsų parlamente ir mūsų komitete ir toliau vyksta diskusijos e, šią temą. Keletas parlamentarų pateikė iniciatyvą dėl direktyvos nuostatų perkelimo į nacionalinį teisę. Vis dėlto galutinio sprendimo mes nepriimsime, kol e, parlamentas dar, kol Europos parlamentas netarė galutinio žodžio. Ačiū toliau ponas Ponsiliuš, po to ponė Fenhein ir ponas Žiuva. Ponas Ponsiliuš, tikiuosi teisingai ištariau jūsų pavardę. Ačiū. Labai gerai ištarėte mano pavardę. Man atrodo, kad kartais lenkams sunkiau ištarti ją nei jums buvo. Pirmininkė, norėčiau pakalbėti apie antrą straipsnį. Jame minimos valstybės institucijos, viešojo sektoriaus institucijos. Lenkijoje galioja vietos valdžios institucijoms skirtas įstatymas, pagal kurį, jeigu pasirašoma sutartis ir institucija neturi pinigų sumokėti, tada yra skiriama bauda. Tačiau jeigu pagalvotume apie kitokio tipo įstaigas, muziejus, ligoninės, tai šioje srityje tikrai kyla problemų, ypač ligoninės dažnai susiduria su likvidumo problemomis. Dar viena problema, su kuria susidurėma, yra tam tikrais laikotarpiais atliekami mokėjimai, pas, per laiką paskirstyti mokėjimai. Jeigu viešojo sektoriaus įstaiga pasirašo sutartį, užsisako paslaugas, dažnai mokėjimai yra išdėstomi dalimis ir vėluoja Ir manau, kad skirtingi dėlspinigių dydžiai tikrai keltų problemų. Šios direktyvos tikslas yra kovoti su vėluojančiais mokėjimais, bet jeigu mes pasirinksime tą vieną bendrą sprendimą 5 procentus, neatsižvelgdami ar vėl, į tai, ar vėluojama vieną dieną ar ilgiau, tai manau, kad toks sprendimas jokių problemų neišspręs, bent jau neišspręstų problemų, kurio, kurios siekia spręsti šią, šį direktyvą. Kągi, Išklausėme nacionalinių parlamento atstovų, kai kurie mano kolegos nori pasisakyti, paprašysiu jų laikytis jiems suteikto laiko limito, nes dar norėsime išklausyti ir mm, pranešėjos. Džiaugiuosi, kad nori pasisakyti ponė Hen, ji yra iš regionų komiteto, regioninių reikalų komiteto ir domisi šią temą. Ačiū pirmininkė, ačiū už sutiktą žodį. Aš manau, kad labai svarbu atsižvelgti į tas problemas, kurią minėjo daugelis kalbėtojų. Buvo sakyta, kad sunku kartais atskirti viešąjį ir privatų sektorių. Mes pasisakome už vienodą traktavimą. Mes įgyventiname daug regioninių projektų, juose dalyvauja ir viešasis sektorius. Ir tarkim, kai mes kelbėme stambius viešuosius konkursus, tai tarkim per 30 dienų labai sunku atlikti visus patikrinimus. Kai kuriais paprastesniais atvejais galbūt pakanka 30 dienų, kai vyksta stambus projektai, galbūt reikėtų ir 60 dienų. Taip pat mes manome, kad galbūt direktyvoje uh, reikėtų daugiau aiškumo ir dar sankcijų. Aš džiaugiuosi, kad šios direktyvos tikslas yra padėti smulkiams bei vidutinėms įmonėms, bet nemanau, kad reikėtų daryti skirtumą tarp viešo ir privataus sektoriaus. Yra daug viešo ir privataus sektoriaus partneryščių ir negalime daryti tokią skirtumą. Man atrodo, kalbant apie e, tuos regioninius projektus, tikrai reikėtų tai atsižvelgti. Ačiū. Ačiū, ponė Vihen. Dabar keturi paskutiniai kalbėti. Ponas Žuva, ponas Koras Bils, ponas Kočišnik ir ponas Dion. Pirmas kalbės ponas Žuva. Euh, Ačiū pirmininkė. Norėčiau prisiminti komentarą, kurį e, pateikė ir kolegos iš Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų dėl išlygų, kurios gali būti numatytos tam tikroms valdžios institucijoms priklausomai nuo tiesioginių pajamų. Pavyzdžiui, e, valstybinės ligoninės, kurioms tiesiogiai pacientai nemoka, joms moka tarpinės organizacijos susijusios su draudimo kompanijomis. Tai svarbus veiksnys, e, jis gali sukelti didesnės grinųjų pinigų srautų problemas. Manau, kad tokioms institucijoms reikia numatyti išimtis. Mes e, neturime tų taisyklių padaryti fragmentiškų, tačiau tokiu atveju manau, kad reikia e, taikyti išimtis. Ačiū. Dabar e, ponia Kobils. Ačiū pirmininkė. Aš kalbu kaip parlamentarė, kuri anksčiau Italijoje vadovavo smulkioms įmonėms. Malonu, kad dauguma mūsų kolegų uh, mielai kalba apie smulkų verslą. Ir turime nepamiršti, kad ne valstybinis sektorius, o būtent smulkus ir vidutinis verslas mums padės kurti darbo vietas ir išeiti iš krizės. Aš sutinku, kad 5 procentai yra per daug. Kalbant apie valstybės valdymo aparatą, man šiek tiek nuostaba kelia tai, kad kai kurie kolegos sako, jog tai yra bausmė, diskriminavimas. Uh, ar e, tai yra netgi tarytum bausmė mokesčių mokėtojams. Mes kalbame apie mokėjimus laiku. Ir turime su tuo sutikti, nes kai kuriuose mūsų valstybėse narėse administracijos aparatas yra nelankstus, vėluoja ir mes tiesiog pasyviai su tuo susitaikome. Mes taip pat e, turime atsakomybę ir įsipareigojimus smulkių smulkiam verslui e, sumažinti administracinę baudą, o administracinę naštą, o pavėluoti mokėjimai tai yra dalis mūsų administracinės naštos. Ir tai yra kaip ir būdas skatinti mokėjimo laikų kultūrą. Tai yra kova su viešaja biurokratija, neužmetant naudo, naštos smulkiam verslui. Mes negalime susitaikyti su tuo, kad e, būtų vilkinami mokėjimai e, dėl valstybės biurokratijos. Dėkoju. Pone Kozičiak, žodis jums. Dėkoju. Ačiū pirmininkė. Mes kalbame apie direktyvą, tai yra E, teisinis dokumentas ir norėčiau iškelti klausimą. Ar esame tikri, kad jeigu e, teisės aktas e, bus griežtesnis, jisai veiks geriau? Nesu tuo tikras. Taip pat mes kalbame apie diskriminavimą, apie valstybinį ir privatų sektorių, apie mokėjimus iš ES. Jeigu valstybės institucija nusprendžia investuoti į infrastruktūrą, panaudodama struktūrinius fondus, tada ES sumoka per 90 dienų. Tai yra dar viena disproporcija. Turime užtikrinti lygias teisės visiems, nediskriminuoti. Penktasis straipsnis iš tiesų svarbus klausimas, nes jis e, yra problemiškas, jis neturėtų būti šioje direktyvoje. Ačiū. Eh, te proberen of er ook Nederlandse parlementariërs. Ačiū dabar ponas Dejong. Dėkoju. Buvau paprašytas užtikrinti, kad ir Niderlandų parlamentarai dalyvautų šioje diskusijoje. Kai kurie mano kolegos dėja negalėjo čia atvykti dėl savo ankstesnių įsipareigojimų. Mes esame labai susidomėję šią diskusiją. Niderlanduose mokėjimų terminas yra 30 dienų ir kol kas e, niekas dar nesubankrutavo. Sutinku su tais kolegomis, kurie sako, kad smulkiam verslui turime skirti prioritetą. Turėtume padaryti viską, kad būtų išlaikytos darbo vietos. Manau, kad turėtume laikytis 30 dienų laikotarpio. Penktos straipsnio ketvirtoje dalyje numatyta išimtis, kada galima viršyti 30 dienų terminą. Manau, kad ši formuluotė gali suformuoti spragą. Jos čia neturėtų būti. Manau, kad penkto, penktos straipsnio ketvirtoji dalis reiškia, kad jeigu verslui leisite e, pratesti šį terminą, tada susidursime su tuo, kad smulkus verslas patirs problemų. Galbūt e, šita derogacija e, leistų smulkiam verslui išspręsti savo problemas, tačiau neturėtų ši nuostata būti taikoma valstybės institucijoms. Dėl 5 procentų manau, kad tai yra pasirinktinas e, dydis, nes viena, viena institucija gal vėluoja vieną dieną, kita galbūt šešis mėnesius galima būtų numatyti papildomą 1 e, ar 2 procentų didėjimą bėgant laikui ir vis labiau vilkinant mokėjimą. Dėkoju. Dėkoju. Uh, ypač nacionalinių parlamento atstovams. Diskusija buvo labai turtinga ir norėčiau paprašyti ponios Valet apibendrinti ir pristatyti pramonės ir teisės reikalų komitetų išvadas. Ir dabar mes e, norėtume išklausyti ponę Brinkman, Europos komisijos e, atstovę. Ir e, nežinau, ar e, sugebės atsakyti į visus klausimus. Ir e, norėčiau suteikti Jums penkias minutės, nedaugiau, kad Jūs galėtumėte sureaguoti į tuos komentarus, kurie buvo išsakyti per šią diskusiją. Ir paskui uh, prašysiu apžvelgti pranešėjų uh, nuomonę. Monsieur le Président, merci beaucoup euh, au nom de la Commission d'avoir organisé. Ačiū, pirmininkė. Komisijos vardu norėčiau padėkoti Jums už tai, kad surengėte šią diskusiją. Man tikrai didelį įspūdį padarė mums išsakytų pastabų kokybė, analizės kokybė. Komisija mano, kad jos iniciatyva visų pirma susilaukė daug paramos tikrai bandome sukurti naują atsiskaitimų kultūrą ir kovoti su pavėluotais mokėjimais ES. Tai labai svarbu, kuriant šio laikinę administraciją, šio laikinius administracinius būdus, kad um, ypač mažos ir vidutinės įmonės galėtų pasinaudoti vidaus rinkos privalumais. Žinoma, turime rink, padaryti tam tikrus politinius pasirinkimus. Kai kurie diskusijos dalyviai kvestionavo mūsų pasirinkimą. E, vienas dalykas yra diferencijavimas tarp įmonių tarpusavio komercinių santykių ir taip pat įmonių ir valstybės institucijų santykiai. Dėl šio aspekto yra kilę nemažai klausimų ir manau, kad mes dabar turėtume paaiškinti ir pagrysti savo pasirinktą metodą. Jau poveikio vertinime mes pateikėme tam tikrą analizę. Dabar pasakysiu, kad mūsų nuomonė svarbiausias klausimas, į kurį reikia atsakyti šioje direktyvoje, reguliavimo ir derinimo direktyvoje yra tai, ką sako pačios mažos ir vidutinės įmonės. Šios įmonės dabar susiduria su viena pagrindinė problema. Tai yra, kad su jomis vėluoja atsiskaityti viešojo sektoriaus institucijos. Ir būtent čia mūsų buvo paprašyta tinkamai sureaguoti, patvirtinant teisės aktą. Suderindami, suvienodindami atsiskaitimo uh, laikotarpius palyginti su dabartinė direktyva, mes remiamės valstybių narių patirtimi. Daugumoje valstybių narių atsiskaitimo terminas, tipinis atsiskaitimo terminas yra 30 dienų, kai kur jis trumpesnis. Mes nusprendėme, kad vis dėlto verta diferencijuoti tas diferencijavimas bus svarbus ir ateityje. Ir dar kiti dalykai, kurie buvo komentuojami. Pirmiausia, 5 procentai. Taip, turiu pripažinti, kad panašu, jog bendrai sutarėma, kad šis dydis yra neproporcingas, jis netinkamas ir reikia mąstyti pragmatiškiau. Ir kai kurie kalbėtojai mums pateikė tam tikrų formulių, tam tikrą gradavimą. Komisija yra pasirengusi su jumis bendradarbiauti ir pasirinkti tokią formulę, kuri taptų paskata ir tuo pačiu metu nebūtų per, per didelė ar neproporcinga. Dar vienas dalykas apie kurį galvojame, kaip atsižvelgti į konkrečias specifinės situacijas. Tačiau atsižvelgti į tokias situacijas yra sudėtinga. Ar reikėtų gilintis į tam tikrus sektorius, tam tikrus sektorių ypatybės. Kad tai padarytume, reikia atlikti analizę. Mums buvo pateiktas pavyzdys - ligoninės. Taip, tai yra specifinis sektorius ir mes tikrai esame pasirengę pagalvoti apie tokį metodą, kurio būtų atsižvelgta į šio sektoriaus specifiką. Daug kas sakė, kad 30 dienų terminas, kuris yra nustatomas viešojo sektoriaus įstaigoms, kad čia būtų galima numatyti ir išimtis arba leidžiantis nukrypti nuostatas. Kai kas sakė, kad tokių išimčių nereikia. Taip pat buvo prašymų patikslinti direktyvos taikymo sritį ir čia, ir čia mes esame pasirengę dirbti su jumis, kad tiksliai vardytume direktyvos taikymo sritį. Ačiū. Dėkoju, ačiū Jums už konstruktyvų atsakymą. Diskusijos bus tęsiamos mums, mūsų komitetui tęsiant tikrinimo procedūrą. Dabar pabaigoje norėčiau suteikti žodį ponui Denželės iš pramonės komiteto, taip pat ponui Balesari. Suteiksiu jiems po dvi minutės, kad jie trumpai sureaguotų į tai, kas buvo pasakyta dėl jų srities, o po to suteiksiu žodį poniai Vailer. Ačiū pirmininkė. Manau, kad aš kalbėsiu netgi trumpiau. Labai atidžiai klausiausi. Diskusija buvo puikia, buvo išsakyta įvairių nuomonių, kaip ir reikėjo tikėtis, kadangi turime 27 valstybės narės, kurių padėtis skiriasi. Reikia atsižvelgti į tos skirtumus. Aš dabar nekalbėsiu apie iškeltų problemų esmę, kadangi jas dar reikia pasigilinti. Pavyzdžiui, reikėtų labiau pasigilinti į taikymo sritį, taip pat į viešojo sektoriaus institucijų, mažų ir vidutinių įmonių ir taip pat didelių bendrovių santykius. Kitas dalykas yra baudos arba kompensacijos 5 procentai. Visus šiuos klausimus reikia panagrinėti išsameu. Pameginsime atsižvelgti į šiandien įvykusią diskusiją. Sieksime pateikti tokį pasiūlymą, kuris būtų ir subalansuotas, ir veiksmingas. Dirbsime ir toliau ieškodami tinkamų sprendimų. Tačiau turime atsižvelgti į pagrindinį mūsų darbo tikslą. Šios priemonės tikslas yra apsaugoti mažas ir vidutinės įmonės ir kovoti su tą problemą, su kuriomis jos susiduria. Tai yra vėluojantis atsiskaitimai. Jeigu nespręsime šios problemos, daug tokių įmonių tiesiog žlugs, o tai darys neigiamą poveikį ekonomikai ir užimtumui. Taigi turime neužmiršti, kad vėluojantis atsiskaitimai turi būti mūsų dėmesio centre, mums reikia tokios direktyvos, kuri būtų veiksminga, kuri užtikrintų mokėjimus laiku. Ponas Deandželės. Uh, Ačiū pirmininkė. Manau, kad diskusija buvo labai naudinga, jos metu išriškėjo, kokie yra delikačiausi klausimai, kas rūpi valstybėms narėms. Manau, kad mes visi sutarėme dėl vieno dalyko. Apskritai pripažįstama, kad direktyva yra naudinga ir būtina. O problemos, su kuriomis susiduria mažos ir vidutinės įmonės, yra tokios pačios visose valstybėse narėse. visi mūsų prašė atkreipti dėmesį į vieną dalyką. Tai yra privačių įmonių ir viešojo sektoriaus įmonių santykiai bei įmonių sa tarpusavio santykiai. Kokia turi būti tų santykių pusiausvyrą. Juk čia reikia atsižvelgti ir į sutarčių laisvės principą, kuris visuotinai pripažįstamas Europoje. Todėl čia turime būti atsargus. Daugeliu atveju buvo minėta, kad kai kurios įmonės turi užima dominuojančią padėtį kitų įmonių atžvilgių. Taigi ir jos e, sutartis įtraukia nepagristas nuostatas, pavyzdžiui, labai ilgus atsiskaitimo laikotarpius. Ir čia aš kalbu ir apie privačių bendrovių tarpusavio santykius, ne tik privačių ir viešojo sektoriaus įstaigų santykius. Reikėtų suprasti, kad dėlspinigiai užvėluojančius mokėjimus jau dabar yra gana griežta sankcija, o dėl 5 procentų baudos išsakytos nuomonės, čia išsakytos nuomonės, manau, privers mus dar kartą pagalvoti apie šį klausimą. Ačiū Jums už labai naudingas pastabas. Dabar suteiksiu žodį Barbarai Vailer. E, tikiuosi, kad per keturias minutės jis sugebės padaryti tam tikrų bendrų išvadų ir taip pat pakalbės apie būsimų darbų grafiką. Ja, Labai ačiū. Ponas Haber Aš būčiau spėjusi per keturias minutės, bet e, pastebėjau, kad kai ką praleidau, nes apie tai kalbėjo daugelis kolegų, aš turėsiu tarti keletą žodžių apie skirtumą tarp privataus ir viešojo sektoriaus. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems kolegams iš nacionalinių parlamentų ir labai norėčiau jūs pagirti. Renginio pradžioje aš buvau šiek tiek susirūpinusi, kad jūs tiesiog išsakysite nacionalinių parlamentų pozicijas. Labai gerai, kad taip nebuvo. Aš manau, kad e, buvo tikrai naudinga sužinoti ir jūsų poziciją, ir jūsų vyriausybių poziciją. Manau, kad renginys pasiekė savo tikslą. Išgirdau tikrai daug įdomių pasiūlymų. Aš į tuos pasiūlymus dar galėsiu atsižvelgti juos bent jau galėsiu tikrai aptarti su šešėliniais pranešėjais. Deja, į visus pasiūlymus atsižvelgti negalėsiu, nes nuskambėjo pasiūlymai iš 27 valstybių narių. Mes turėsime gerai pasverti jūsų pasiūlymus, pažiūrėti, kurie yra praktiškiausi. Lietuvos kolegos pasiūlymas man labai patiko. 2 procentai baudos ir maksimalios e, bausmės, taip pat 12 e, mėnesių terminas, tai yra per trumpas terminas, valstybėms narėms reikės apie dviejų metų, kad galėtų gyvendinti teisės aktą, dažnai net ir daugiau. Na, tikrai nereikės pradėti nuo nulio. Yra 2000 metų direktyva, Ji dėja nefunkcionuoja taip, kaip kad mes norėjome. Ten yra numatytas 30 dienų terminas, tačiau nėra numatytas sankcijų. Ir mes pastebėjome, kad jokios naudos, didelės naudos ta direktyva nedavė, kai kurios valstybės narės sukūrė nacionalinius įstatymus, kurie puikiai veikia Junktinė karalystė, Niderlandai ir taip pat Vokietija. Taigi, įmanoma pakeisti situaciją, kai egzistuoja politinė valia. kaip kad daugelis iš jūsų sakė, reikėtų didesnį dėmesį skirti ir viešam sektoriui. Viešasis sektorius turėtų būti kaip pavyzdys. Jeigu mes e, primsime teisės aktą, kuris numatys vienodas taisyklės viešajam ir privačiam sektoriui, galbūt tai būtų ir labai gerai, tai tuomet, kai, nuvyks, kai grįšite namo į savo nacionalinės valstybės ir kai diskutuosite su įmonėmis, pagalvokite apie tai, kad viešasis sektorius yra ypatingoje situacijoje. Viešasis sektorius e, gauna finansavimą iš biudžeto. viešasis sektorius gali lengviau gauti kreditus negu kad privačios įmonės. Ir dažniausiai privačiam sektoriui, viešam sektoriui, atsiprašau, nekyla likvidumo problemų. Dar viena pastaba. Daugelis iš jūsų kalbėjote apie sunkia smulkaus bei vidutinio verslo situacija, ir jų dalyvavimą konkursuose. Vokietijoje, Skandinavijoje, Vidurio ir Rytų Europoje viešasis sektorius dažniausiai laiku vykdo savo įsipareigojimus, taigi jiems nereikėtų baimintis naujojo teisės akto. Na ir Dar viena pastaba, kai jūs grįšite į savo nacionalinius parlamentus, tai galite pasakyti, kad mes galvosime ne vien tik apie sas, sankcijas, bet ir apie paskatas. Ko gero reikėtų atsisakyti 5 procentų baudos. Uh, Mes norime praktiškai pritaikomą teisės aktą, nes norime padėti smulkiam bei vidutiniam verslui, norime, kad smulkus bei vidutinis verslas kurtų darbo vietas. Kaip žinia, būtent šis sektorius sukuria daugiausia darbo vietų Europoje. Taip pat mes turėtumėm skatinti ir inovacijas smulkiame bei vidutinėme sektorija. Uh, Nestambiausios įmonės yra novatoriškiausios, bet būtent smulkios bei vidutinės įmonės. Taigi mes turėtumėm remti tokias įmonės, turime joms padėti. Ir ko gero mes visi dėl šio tikslo sutarėme. Ačiū visiems. Well, I'd want to thank Barbara very much indeed. Uh... Dėkoju Barbarai už didžiulį darbą, kurį jie atlieka nagrinėdama šį dosiją. Manau, kad visi posėdžio dalyviai jaučia, kad turėjo galimybę išsakyti savo nuomonės. Dabar keletas pamastymų pabaigai. Manau, kad tų mūsų susitikimų laikas yra labai svarbus, dirbant su nacionaliniais parlamentais. Kaip sakė Barbara Vailer, ji kaip tik dabar ruošiasi renkti pakeitimus, mes dirbame su komisija, atlikome savo vertinimą, jau daug ką nuveikėme ir manau, kad šis posėdis buvo surinktas labai laiku. Taip pat tarėmės ir su suinteresuotaisiais asmenimis, taigi dabar žiūrėsime, ar pranešėjai pavyks pasiekti politinį kompromisą ir žinoma, jūs, jūsų parlamentų komitetai ir toliau palaikysite ryšius su mumis tikiuosi, kad jūs paraginsite ir savo kolegas savo komitetuose palaikyti su mumis ryšius. Komisija paragino jūs siūsti pasiūlymus dėl direktyvos, daug kas iš jūsų tai jau padarė, mes labai norėtume gauti tų pasiūlymų kopijas. Nes mums visada malonu gauti jūsų pasiūlymus, juos galėsime tada perduoti pranešėjams. Taip pat norėtume gauti ir jūsų atsiliepimo apie šį posėdį, nes norėtume žinoti, kaip būtų galima patobulinti tokius susitikimus, kadangi tokie susitikimai yra neatsiejama mūsų darbo dalis. Mes ketiname surenkti ir panašų, panašų susitikimą ir dėl profesinių kvalifikacijų tarpusavio pripažinimo direktyvos peržiūros. Galbūt tai, ką nors iš jūsų domina. Uh, Ir dar norėčiau priminti Jums, kad visas šis posėdis buvo transliuojamas internetu. Šio posėdžio įrašas bus parlamento interneto svetainėje. Galėsite išsisaugoti to posėdžio e, ištraukas, galėsite tas ištraukas patalpinti ir savo parlamento svetainėje. Tai ir parodys piliečiams, kaip yra dirbama, kad dirbama ir vienur, ir kitur. Norėčiau ypač padėkoti mūsų svečiams už tai, kad jie atvyko. Dėkoju už jų puikius pasisakymus. Tikiuosi, kad susitiksime ir ateityje. Pirmininkas dėkoja ir vertėjams. Dabar trumpa pertraukėlė iki 17.30, o tada prasidės internetinė konferencija su Prancūzijos nacionalinė asamblėja dėl vartotojų teisių. E, jeigu nori nacionalinių parlamentų nariai stebė, dalyvauti, gali likti stebėtojų teisėmis, tikrais dalyviais jie negalės būti. Ačiū.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 Good. I think we are. Are we uh, receiving each other in uh, in Paris? Oui. I, I am receiving you actually. Vous pouvez parler français, monsieur. Je sais. Bon après-midi, euh, bon. monsieur. <laughs> On y va? Shall we go?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 på forholdet mellem det fællesskabslovgivning, vi skal lave her, og så jeres national contract law og jeres civil law. Det tror jeg er en stor fælles udfordring, øh, vi, skal, vi skal forholde os til videre i processen, og, øh, og, og jeg håber, vi kan, vi, kan, vi kan fortsætte med at udveksle. Tak. Uh, thank you very much indeed to all my colleagues here. And now, uh, Monsieur le Président, I will hand back to you for your uh, concluding comments from your team.